Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ačiū. E, labas rytas, ponios ir ponai. Šiandien norėčiau Jūs pasveikinti susirinkus į viešą mūsų komiteto posėdį. Vakar kalbėjome su ponu Mataks. Na, o šiandien pas mus atvyko Europos audito rūmų pirmininkas, kuris pristatys uh, metinę ataskaitą. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti auditorumų pirmininką, kuris pas mus atvyko. Tos ataskaitos pristatymas mūsų komitete yra tikrai didelis įvykis. Mes e, labai priklausomi nuo e, audito rūmų darbo, nes audito rūmai mums atveria langą, parodo, kaip vyksta komisijos agentūrų valstybių narių veikla. Apie tai mes plačiau pakalbėsime. Taigi, norėčiau pasveikinti ir gerbiamą komisarą Šemetą, kuris e, yra komisijoje atsakingas už biudžeto klausimus. Iš karto ir norėčiau pasiūlyti e, pirmininkui Kaldeirai pristatyti E, ataskaitą, tikiuosi, kad e, pranešėjas neprieštarauja. Taigi pradėkime. E, gerbiamas pirmininkė, žodis jums. Thank you, chairman, for... Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami parlamento nariai, gerbiamam pranešėjim. Dėkuoju už suteiktą galimybę pristatyti uh, E, audito rūmų 2012 e, metinė ataskaita apie ES biudžetą ir Europos plėtros fondų vykdymą. Europos piliečiai turi teisę žinoti, kaip jų pinigai yra išleidžiami ir ar jie yra tinkamai panaudojami. Lygiai taip pat jie turi teisę žinoti, ar šios lėšos yra panaudojamos efektyviai, pirmiausia dabar, kai viešiesiams finansams daromas toks didelis spaudimas. Europos komisija yra pagrindinė ES lėšų valdytoja. Ji privalo teikti informaciją apie ES finansinės ir kitose ataskaitose e, pateikiama informacija apie šių lėšų panaudojimą, finansinių operacijų tvarkingumą ir pasiektus rezultatus. Audito rūmų vaidmuo, remiantis sutartimi e, bei E, profesiniais audito standartais ir gerąją praktiką pateikti nepriklausomą šių trijų ES finanso valdymo elementų įvertinimą. Audito rūmai teikia ES biudžeto vykdymo įvertinimo rezultatus savo metinėje ataskaitoje, norėdami padėti parlamentui atlikti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Mūsų metinės ataskaitos pirmajame skyriuje pateikiamas finansinių ataskaitų patikimumo ir šiose ataskaitoje atspindimų finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pateikinimo pareiškimas. Ant, nuo antrame devintame skyriuose pateikiami su pajamomis ir pagrindinėmis išlaidų sritimis susiję specialūs įvertinimai. O galiausiai dešimtajame skyriuje yra nagrinėjama tema E, kaip siekiama ES biudžeto rezultatų. Taigi, kaip audito rūmai vertina 2012 metų ES finansų valdymą? E, bendrosios išvados iš esmės yra panašios į praėjusių metų ataskaitą, tačiau yra iškelta tokių ypatingų aspektų metinėje ataskaitoje, į kuriuos aš norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį. Šie aspektai yra susiję su keturėmis pagrindinėmis problemomis. Pirmiausia, mokėjimų teisėtumas ir tvarkingumas. Toliau, finansiniai koregavimai ir lėšų susigražinimas. Trečia, ES finansams daromas spaudimu. Ir galiausiai būtinybė e, sekančių finansinės programos laikotarpių parengti veiklos rezultatų nuostatas. Pradėsiu nuo bendrojo pobūdžio teiginių. ES finansinės ataskaitos yra patikimus ir taip e, yra jau nuo 2007 metų. ES finansinės ataskaitos atspindimas pajamos ir įsipareigojimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi, tačiau mokėjimus ir toliau reikš, e, veikia reikšmingas klaidų lygis. Kiek tai susijęs su tema siekiant ES biudžeto rezultatų, komisija negali kol kas pateikti su ES politikos krepčių pasiekimai susijusių pakankamų svarbių ir patikimų įrodymų, kuriuos būtų galima panaudoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tikslais. Audito rūmų nuomonė dėl mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo apskritai išliko ta pati kadangi ji atspindi susikloščią tikrovę, o ji iš esmės nepasikeitė. Audito rūmai, remdamiesi audito išvadomis e, padarytose, surinkus ir įvertinus e, priežiūros ir kontrolės sistemas ir e, ištestavus operacijų imtis, teikia savo neigiamą nuomonę. Kaip ir ankstesniais metais, audito rūmų užtikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos, užtikrinant su patiriamomis ES išlaidomis susijusių mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą. Remiantis operacijų imčių testais, audito rūmų įvertintas jas finansinės ataskaitos atspindimų išlaidoms priskirtų mokėjimų labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra 4,8 procentai. Audito rūmai 95 procentais yra įsitikinę, kad su mokėjimai susijusių klaidų lygis sviruoja nuo 3 iki 6 procentų. Šios klaidos nėra būdingos kokiai nors e, išskirtiniai biudžeto sričiai. Visos su veiklos išlaidomis susijusios politikos grupės yra reikšmingai paveiktos klaidų. Administracinės išlaidos yra vienintelės rytis, kurioje reikšmingų klaidų nenustatyta. E, šį bendrą vaizdą patvirtina ir pačios komisijos pateiktos ataskaitos. Komisija pripažįsta, kad klaidų esama visose biudžeto srityse ir kad tikėtina, jog bendras jų lygis yra reikšmingas. 14 Europos komisijos generalinių direktorių savo metinėse veiklos ataskaitose pateikė išlygas dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo. O suvestinėje ataskaitoje nurodyta, kad klaidų rizikos veikiamos sumos sudaro nuo 1,9 procentų iki 2,6 procentų visų mokėjimų. Pati komisija pripažįsta, kad tas skaičius greičiausiai yra sumažintas. Kaip matyti iš pirmos skiriaus išvadų, audito rūmų bendras įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis išaugo nuo 3,9 procentų 2011 iki 4,8 procentų 2012 metais. E, palyginus su 2011 metais išaugo visi audito rūmų įvertinti su žemės ūkiu, regioninė politika, kaimo plėtra bei užimtumų ir socialiniais reikalais susiję labiausiai tikėtini klaidų lygiai. Kaimo plėtra išlieka labiausiai klaidoms paveiki išlaidų sritis. Joje įvertintas klaidų lygis sudaro 7,9 procento. Po jos eina regioninės politikos sritis, kurios klaidų lygis siekia 6,8 procentų. E, Patidėjęs klaidų lygis taip pat nustatytas mokslinių tyrimų ir kitų vidaus politikų bei išorės santykių pagalbos ir plėtros politikos grupėse. Pasaraisiais atvejais e, šį padidėjimą iš dalies galima paaiškinti tuo, kad audito rūmai atliko du 2012 m. auditui skirtus metodinius patobulinimus. Iš šiose srityse atliktų operacijų audito rūmų imtis nebeįtraukiami per metus atlikti avansiniai mokėjimai. Kitaip tariant, jos apima per metus patvirtintus tarpinius ir galutinius mokėjimus bei avansus. Šis e, pasikeitimas atitinka kaupiamosios apskaitos principus ir tokiu būdu audito rūmų įsitikinimu galima susidaryti geresnį vaizdą apie ES finansų valdymą. Antrasis metodinis patobulinimas yra susijęs su rimtų viešųjų pirkimų taisyklių taikymo pažeidimų traktavimu. E, nuo 2012 metų ES institucijos ir įstaigos traktuojamos taip pat kaip ir valstybių narių institucijos ir kitos tarptautinės organizacijos. Šie pokyčiai leidžia geriau palyginti skirtingas politikos e, grupės. Taip pat e, tai pagerins duomenų palyginumą pagal laiko kategoriją. Kartu paėmus prie bendro 2012 metų audito rūmų įvertinimo labiausiai tikėtino klaidų lygio, jie prisidėjo 0,3 procentinio punkto, palyginus su 2011 metais. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Į 2012 m. audito rūmų metinę ataskaitą yra įtraukta daug aiškinamųjų aptiktų klaidų pavyzdžių ir nemažai analizių. Visa tai leidžia geriau suprasti, kur ir kaip tos klaidos atsiranda ir kodėl jos yra reikšmingos. Pateiksiu keletą analizės pavyzdžių. Pirmiausia, daugiau kaip du trečdaliai vertinto klaidų lygio susijęs su mokėjimų prašymų netinkamumu finansuoti ir rimtais viešų pirkimų taisyklių nesilaikymo atvejais. Antra, labiausiai prie klaidų lygio prisideda sritis, kuriuose išleidžiama daugiausia pinigų. Tai yra regioninė politika, žemės ūkis, kaimo plėtra bei užimtumo ir socialinių reikalų sritis. Trečia, audito rūmo operacijų testų rezultatai rodo, kad šiuose politikos grupėse klaidų paveiktų operacijų dalis yra didelė ir siekia nuo 35 procentų iki 63 procentų. Ketvirta, audito rūmo operacijų testų rezultatai rodo, kad nacionalinės institucijos prieš komisijai pateikdamos paraiškas kompensuoti patirtas išlaidas galėjo ištaisyti daugiau kaip pusę pasidalyjamojo turto srityje audito rūmų nustatytų klaidų Tačiau, remiantis audito rūmų nustatytais faktais, negalima daryti išvados, kad klaidos buvo susijusios tik su tam tikromis valstybėmis narėmis. Iš tiesų, audito rūmų atlikti jų patikrintų priežiūros kontrolės sistemų įvertinimai rodo, kad buvo aptikta trūkumų daugelėje nacionalinių regionių institucijų. Taip pat klaidos nėra susijusios tik su valstybių narių bendrai valdomomis išlaidomis. Audito rūmų skaičiavimais išlaidų, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas įvertintas klaidų lygis siekia 5,3 procento, palyginus su 4,3 procentai su kitų veiklos išlaidų klaidų lygiu. Audito rūmų aptiktos klaidos yra svarbios, nes jos atskleidžia atvejus, kuomet ES lėšus nebuvo panaudotos pagal atitinkamus teisės aktus – Todėl, neatsižvelgiant į parlamento ir tarybos, e, kurie yra bendrėjai teisės aktų leidėjai ir biudžeto valdymo institucijos, pageidavimus. Šios klaidos yra svarbios ir todėl, e, kad jos reiškia, kad pinigai neturėjo būti išmokėti. Kartais šios pinigus įmanoma susigražinti. Taigi dabar norėčiau panagrinėti finansinių koregavimų ir susigražinimų klausimą. Šiai temai audito rūmai savo 2012 metų metinėje ataskaitoje skiria daug dėmesio. Šią sudėtingą temą audito rūmai ir komisija nagrinėja laikydamėsi skirtingų, tačiau vienas kitą papildančių požiūrių. Europos komisija siekia apsaugoti biudžeto nuo operacijų netvarkingumo padarinių, audito rūmai yra pareigoti pranešti, ar operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 2000 12 metų ataskaitoje auditorumai nagrinėja finansinių koregavimų ir susigražinimų poveikį valstybėms narėms, naudos gavėjams ir patikinimo pareiškimui. Finansinių koregavimų poveikis priklauso nuo taikomų teisės aktų. Pavyzdžiui, žemės ūkio srityje, pritaikius didžiąją dalį finansinių koregavimų, atitinkamos valstybės narės išnaudos gavėjų nesusigražina išmokų, O sanglaudos rytyje dauguma koregavimų yra nustatyto dydžio ir jie nesąlygoja detalaus koregavimo projektų lygmenių. Taigi, faktiškai, su dauguma finansinių koregavimų yra susijusi, susijusi našta tenka valstybių narių mokesčių mokėtojams. Ir šį aspektą auditorumai pabrėžė todėl, kad metinė ataskaita e, taip pat teikiama nacionaliniams parlamentams ir nacionaliniams institucijoms. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, siekdami pagerinti ES finansų valdymą negalime ignoruoti didėjančio ES ir nacionalinių e, lygmenimis viešiesiams finansams daromo spaudimo. 2012 e, metų ataskaito auditorumai akcentuoja vis didėjančio ES mokėjimo biudžetui daromo spaudimo požymius. Kaip žinote, jau 2012 metais Europos komisijai buvo sudėtinga patenkinti visus prašymus mokėjimams. Spaudimą mokėjimams taip pat atspindėjo padidėjęs neįvykdytų įsipareigojimų skaičius. 2012 metų pabaigoje jie prilygo visų ES biudžete numatytų daugiau kaip dviejų metų mokėjimų sumai. Taip pat ES komisija turės finansuoti mokėjimus, kad galėtų vykdyti sąjungos balansinius įsipareigojimus. 2012 finansinių metų pabaigoje e, finansuoti neįvykdyti finansiniai ir balansiniai įsipareigojimai kartu sudarė apie 313 milijardų eurų. Audito rūmų nuomonė komisija turėtų planuoti savo būsimus pinigų srautų poreikius rengdama ir skelbdama ilgalaikę pinigų srautų prognozę. Gerbimas pirmininkė, parlamento nariai. Dėl vaidybos, valdybos kokybės ne visuomet reikia kaldinti aktorius, kartais dėl to kaltas prastas scenarius. Dabartinės išlaidas reglamentuočios teisinės sistemos nepakankamai skatina geresnį išlaidų panaudojimą. Nuėjasis finansinės programos laikotarpis suteikia galimybę tai pakeisti. Auditorumai sutinka su komisija, kad būtina parengti veiklos rezultatų nuostatas. Vadinasi, reikės šalinti auditorumų nustatomus dabartinės veiklos rezultatų valdymo ir ataskaitų apie juos teikimo sistemos trūkumus, pavyzdžiui. Smart tikslų ir tinkamų rodiklių taikymas išlaidų programuose nėra nuseklus. Veiklos rezultatų duomenų kokybė yra nepakankama ir labai dažnai ES lėšomis finansuomi projektai nėra tvarūs. Tuo tikslu ES turi šias problemas išspręsti, kad vykdant naujos kartos išlaidų programas Europai ir jos piliečiams būtų sukurta pridėtinė vertė ir kad ji būtų matoma. Auditorumai rekomenduoja ateinančių programavimo laikotarpį orientuotis į veiklos rezultatus. Šiuo tikslu reikės nustatyti aiškius tikslus, atitinkamus rodiklius ir rezultatus, kurių numatyta pasiekti. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ES institucijos turės dirbti kartu, kad ateinančiais metais pagerintų ES veiklos rezultatus ir atskaitomybę. Auditorumai ir jų metinės ataskaitos įnešė ir toliau įneša didelį indėlį Būtina, kad šios bendros pastangos pasiteisintų. Auditorumai ir toliau svariai prisidės prie šio proceso. Nekantraujame e, kartu su parlamentu kitomis institucijomis atlikti mums skirtą vaidmenį. Ačiū pirmininkė. Dank, Caldera. Labai ačiū pirmininkui Kaldeirai už tai, kad pristatėte metinę ataskaitą. Iš tikrųjų paminėjote nemažai svarbių dalykų. E, Netrukus suteiksiu žodį komisarui Šemetai, tam, kad jis galėtų išsakyti komisijos poziciją. Tačiau prieš tai aš norėčiau padėkoti pirmininkui Kaldeirai už puikų bendradarbiavimą su mūsų komitetu, rengiant ataskaitą. Ataskaitoje paaiškėjo, kad yra praraja tarp mokėjimų įsipareigojimams ir mokėjimo asignavimams. Mums tai visą laiką kėlė didelį rūpestį ir parlamentas, Europos parlamentas mano, kad ši problema turėtų būti sprendžiama skubiai. Dabar dėl orientavimosi į rezultatus. Jūs taip pat apie tai kalbėjote. Ir ko gero ir pranešėjas, ir kiti kolegos apie tai dar pasisakys. Aš nenoriu užbėgti įvykiams už akių. Uh, dėl tos e, klaidų e, kvotos, e, klaidų skaičius ko gero nepadidėjo, tai reiškia, kad mes žingsniame į priekį, netgi ko gero pavyko šiek tiek sumažinti tą klaidų kvotą arba klaidų skaičių. Uh, Be abejo, už tai nėra atsakingos vien tik tais ES e, institucijos, čia ir valstybėms narėms tenka tam tikras vaidmuo. Gerbiamas komisarė Šemete, kai jūs pristatysite komisijos poziciją, galbūt galėtumėte e, atsakyti ir tuos klausimus, kuriuos pateikė audito rūmų pirmininkas. E, dabar žodis teikiamas komisarui, prašom. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė ponia pranešėjau, pirmininkė Kaldeira, gerbiami komiteto nariai ir auditorumų nariai. Auditorumų metinės ataskaitos paskelbimas yra vienas lemiamų momentų vykdant biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Mes dėkojame už tą didžiulį darbą, kurį atliko dar kartą auditorumai ir džiaugiamės tais rezultatais ir rekomendacijomis, kurie yra patikti ataskaitoje. Malonu, kad e, rūmai daro išvadą, kad sąskaitos, sąskaitos šiandien esmės nėra esminių e, e, pareiškimų ir kad pajamų ir administracinių išlaidų klaidų lygis yra žemesnis negu materialumo lygis, tai yra 2 procentai. Be to, įsipareigojama visose išlaidų srityse susilaukė pozityvios nuomonės. Tai reiškia, kad kontrolės sistema uh, rengiant projektus, išmokas ir sutartys yra patikimos. Tuo pat metu man nerima kelia, kad šiemet e, tikėtina klaidų e, riba mokėjimams padidėjo. Ir galiausiai komisija sutarė, kad reikia kurti naują rezultatais pagristą kultūrą. Todėl mes patikėme konkrečius pasiūlymus kitai daugmetai finansiai programai, kurią ko gero Europos parlamentas patvirtins po dviejų savaičių Strasbūre. E, apskaičiu, nu, man, numanoma e, klaid, nuomanos klaidų lygis e, mokėjimams ir tarpus, kai tai 12 metais sudarė 4,8 procentų visų mokėjimų, palyginti su 3,9 procentais 11 metais. Kaip sako rūmai, trešdalis šio padidėjimo yra susijęs su nauja imčių metodologija tiesioginėse išmokose. Likusi padidėjimo dalis 0,6 procentai iš esmės būtų kompensuoti, jeigu fiksuotos korekcijos, kurias taiko komisija valstybėms narėjams prieš joms atsiunčiant paraiškas susijusiams mokėjimams, jeigu jos būtų atsižvelgta e, paties, e, pačių rūmų. Noriu paaiškinti e, skirtingoms sritims tuos elementus, kurie mūsų manimų yra rizikos veiksniai ir ką šiuo metu darome, kad panaikintume ar juos sumažintume per kitą programavimo laikotarpį kaip programas valdo valstybių narių institucijos. E, auditorumai patvirtino, kad nacionalinių taisyklių pažeidimai sudaro žymę bendra, bendro klaidų lygio dalį. Todėl komisija pradėjo ambicingą supaprastinimo iniciatyvą, siekiant pakeisti sudėtingas nacionalinius tinkamumo kriterijus, praplečiant e, supaprastintų samo tų galimybių panaudojimą. Šiuo metu tokios galimybės sudaro 26 procentus veiklos pagal socialinį fondą. 12 metais audito rūmai nerado jokių klaidų susijusių su šiomis operacijomis. Dėl kitų socialinio fondo operacijų klaidų dažnis buvo maždaug 40 procentų. Svarbiausiai mokslinio tyrimų srityje komisija pasiūlė supaprastinti dalyvavimo taisyklės pagal e, Horizontas 2020 programą. Svarbiausia taisyklė, vienas projektas, vienas finansavimo lygis, finansavimą padarys lengvesniu. Ta pačiu metu fiksuotas e, netiesioginių išmokų lygis e, buvo pradėtas naudoti. Sanglaudos politikoje, sanglaudos rytyje komisija pripažįsta, kad situacija nepagerėjo. Dėlis klaidų lygis atsiranda dėl įvairių veiksnių dermės. Visų pirma, sudėtinga valdymo struktūra. E, valstybės narės, turėdamas daugia pakopęs sistemas, pavyzdžiui, Ispanija ir Italija, susiduria su didesniais sunkumais palyginti su valstybės narėmis, kur yra mažesnis veiklos programų e, skaičius ar tarpinių įstaigų skaičius. Prastas patikrinimų išlaidų patikrinimų valdymas taip pat sukelia daugiau klaidų. E, kai kurios iš priežasčių dėl prasto valdymo patikrinimo patikimumo yra dėl daugiau dėmesio kreipimo formalumams, o ne esmiai, kai trūksta viešų įsigijimų taisyklių kontrolės ir apskritai trūksta administracinių pajėgumų ir išteklių. Nepakankamis gairės ar apmokymai e, dėl sudėtingų tų teisinių sistemų nacionalinių ir ES lygmenių taip pat e, lemia netinkamas išlaidų deklaracijas. Ką komisija daro, kad būtų sprendžiamas šis klaidų lygio klausimas? Pirmiausia, komisija turi, turi griežtą politiką, kuomet taikomi mokėjimų sustabdymai. Kai tik tai sužinoma apie valdymo ir kontrolos sistemo problemas, komisija sustabdo mokėjimus. 11 metais mes sustabdėme 21 mokėjimą bendrai 22,6 milijardo euroj sumai. 12 metais buvo 116 tokių sustabdymų ir tai sudarė beveik 5, virš 5 milijardų eurų. Mokėjimai gali būti atnaujinti tik tai tada, kai komisijos auditas ar misija ar atitinkama audito institucija pati, patvirtina, kad problemos yra iki galo išspręstos. Antra komisija 13 metais e, vykdė specifinius tematinius auditus siekiant patikrinti E, valdymo ir kontrolės struktūras. Tokie auditai apėmė e, įtraukė valdymo patikrinimus, iš esminius e, tikrinimus, kuriuos vykdė audito institucijos. Na ir trečia, kaip aš jau minėjau, komisija aktyviai skatina naudoti supaprastintas sąmatų galimybės. Padidėjusi klaidų, padidėjęs klaidų lygis žemės ūkėje tai dažniausiai susijęs su kaimo plėtra ir yra susijęs su investicinių projektų tinkamumu, e, netaikomo PVM deklaracijomis ar nesilaikymu su viešųjų įsigymų taisyklių nesilaikymu. E, problemos sprendžiamas komisijai su valstybės narėmis e, įkūrus partnerystę siekiant rasti klaidų priežastis. 12 metais parengti 14 veiksmų planų ir nacionalinės institucijos nuolat atsiskaito komisijai apie jų gyvendinimą. 13 metais mes šios veiksmus, į šios veiksmus įtraukėme visas valstybės narės. Be to, kai kurios valstybės narės pakeitė kaimo plėtros programas, kad patikslintų ar pakeistų sąlygas atskiroms paramos sistemoms. Vidaus politikos padidėjusių klaidų lygis yra daugiausiai susijęs su teis, e, audito rūmų naujaja imčių metodika. Septintajame skirėje išorės parama e, naujosios imtis sudaro 68 procentus mokėjimų ir prisidėjo 3,2 procentais prie bendro klaidų lygio, kuris sudaro 3,3 procentų. Aštuntojame skyriuje moksliniai tyrimai ir kita vidaus politika 62 e, procentai e, visų audituotų mokėjimų e, čia buvo ir jie prisidėjo 2,1 procentų prie klaidų, bendro klaidų lygio. Komisija vertina auditorumų pateiktus pastebėjimus, kad būtų išvengta problemų ateityje, o Horizontas 2020 leis toliau supaprastinti procedūras, kad sumažintume klaidų lygį. Panaudojus visas priemonės, siekiant pagerinti valstybių narių institucijų e, veiklą, teikiant gairias, mokymus, auditus ir rekomendacijas. Komisija turi pareigą apsaugoti ES biudžetą, naudodama prevencinės ir korekcinės priemonės. Šeštame paaiškinamajame rašte ir mūsų paskelbtame komunikate dėl ES biudžeto apsaugos numatomas visos tos priemonės, atsižvelgiant į daugiametę daugumos mūsų programų dimensiją. 2012 metais mokėjimų sustabdymai e, buvo vykdomi ir ne, jų suma sudarė 4,9 milijardų eurų regionų, sanglaudos, socialinio ir žuvinkystės fonduose. Daugia pakopės kontrolės sistemos dėka finansinės korekcijos ir susigražinimai komisijos e, padidėjo ir sudarė 4,4 milijardo euro 12 metais, palyginti su 1,8 milijardo 11 metais. Finansinių korekcijų ir susigražinimų apimtis 9-12 metais vidutiniškai sudaro 2 procentus e, tuo paties laikotarpio mokėjimų. E, dėl regioninio ir socialinio fondų finansinės korekcijos 2006 metų programavimo laikotarpiui kurio sąskaitos dabar uždaromos, sudaro maždaug 8 milijardus eurų. Tai sudaro maždaug 4 procentus visų išmokų, tai yra 197 milijardų eurų. Žemės ūkėje bendros finansinės korekcijos, dėl kurių padaryti sprendimai, uždarant sąskaitas 99 metams iki 12 metų sudaro 8,3 milijardo eurų. Tai sudaro 1,5 procentų visų e, tuo laiko tarpio mokėjimo. Jeigu turėsime galvoje korekcijų ir išieškojimų apimti, matome, kad e, sistemos korekcinė galimybė, korekcinės galimybės užtikrina, kad nemaža metinių klaidų lygio dalis e, bus ištaisyta ir lėšos bus susigražintos vėlesniais metais. Ir šiame kontekste norėčiau grįžti prie fiksuotų korekcijų svarbos. Šios korekcijos taikomos, kuomet aiškiai žino, negalima nustatyti netinkamai išleistų e, lėšų sumos. Ir netgi jeigu tos korekcijos neturi poveikio tiesiogiai paramos gavėjams, jos apsaugo Europos Sąjungos biudžetą. Pavyzdžiui, 12 metais komisija e, nustatė esant rimtų problemų Rumunijos veiklos programoje, bet negalėjo tiksliai apskaičiuoti finansinio poveikio. Komisija ir Rumunijos institucijos sutarė dėl 25 procentų fiksuotos korekcijos, kuri apimtų visas išlaidas 12 metų pabaigoje. Ir šio pagrindu išlaidos pažydžiant įstatymus buvo išbrauktos iš sąjungos išlaidų ir po to komisija sumokėjo tik labai mažą sumą Rumunijai 12 metų gruodžio mėnesį. Kitame programavimo laikotarpyje komisija siūlo, kad e, rimti pažeidimai, kuriuos nusakytų komisija ar audito rūmai, kurie e, turi poveikį valstybių narių pateiktoms e, ataskaitoms, privestų prie grinosios finansinės korekcijos. Tai gali pagerinti situaciją valstybės narėse, konkrečiais atvejais, kuomet e, nustatytos e, rimtos e, sisteminės problemos, mokėjimų nutraukimas, programų sustabdymas ir grinosios korekcijos turėtų pagristos objektyviais ir skaidriais kriterijais. Be to, siekiant sumažinti netinkamų išlaidų riziką, komisija pasiūlė baigti taikyti praktiką kuomet finansavimas taikomas atgalinė tvarka, o netinkamai, kuomet netinkamai projektai būtų pakeisti e, jau užbaigtais projektais. Na ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie teisingą valdymą ir e, rezultatų siekimo kultūrą, apie ką kalba auditorumai. Aš sutinku, kad reikia šioje srityje patobulinimų, tačiau tuo pat metu reikia pripažinti, kad jau pradėjome teikti daugiau informacijos apie ES programų pridėtinę vertę. Tai yra biudžeto projekte, sintezės ataskaitoje, vertinimo ataskaitose remiantis sutarties 318 straipsnių. Kaip žinote, komisija pasimokė iš praeities patirties ir atsižvelgia į audito rūmų rekomendacijas, rengdamėsi naujai, naujam programų laikotarpiui dėl ko daromas ir teisės akto leidėjų. Aiškus tikslai ir veiklos rezultatų rodikliai įtraukti į komisijos pasiūlymus. Ir čia yra trys svarbiausi elementai. Pirmiausiai, apimamis, apimam, yra įtraukti svarbiausi tikslai, e, kurie yra siejami su ES 2020 metų tikslais. Antra, pateikti rodikliai, kurie nu, daugiausia dėmesio skiria ES pritiniai vertėjai, veiksmigumui, efektyvumui ir bendram poveikiu ekonomikai ir visuomeniai. Trečia. Naujasis rezultatų, e, rezultatų sistema numato e, stiprus e, griežtus rodiklius stebėjimui, vertinimui siekiant įvertinti tinkamai rezultatus. Ši sistema mums leidžia išmatuoti rezultatus, spręsti problemas ir keisti kryptį, kai to prireiktų. Be to, komisija yra pasiryžusi kurti būtiną struktūrą, kad būtų galima pateikti geriau ataskaitas apie rezultatus, teikiant metinės e, veiklos ataskaitas pagal 318 straipsnį. Kolegos, dar daug darbo ir diskusijų mūsų laukia ir galiu patikinti, kad komisija yra jūsų dispozicijoje, kad būtų galima, kaip galima pale, daugiau palengvinti diskusiją dėl 12 metų e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ačiū uždėmesi. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Äh, Labai ačiū komisarui Šemetai už atsakymus komisijos vardu. Tikrai yra nemažai mūsų komiteto narių, kurie norėtų dabar pasisakyti po to, kai pasisakė audito rūmų pirmininkas ir komisaras. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį e, pranešėjų. Prašom, Markus Piper. Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad veikia šis mikrofonas. Taigi, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti auditorumų pirmininkui Kadeirai, o taip pat ir komisarui šiame tai už tikrai labai daug informacijos. Aišku, Pritariu tam, kad dar daug ką galima patobulinti. Ir tikrai nemažai buvo jau likščiau nuveikta svarbiose, įvairiose svarbiose sritise. Turiu pasakyti, kad vienas iš svarbiausių rezultatų yra štai koks. Jau 19 kartą iš eilės to e, rūmai nepateikė e, patikimumo vertinimo ir šiais metais. Ir aš dabar norėčiau konkrečiai įvardinti, dėl ko kyla problemų. Visų pirma, tai yra klaidų lygis kaip po toks. Antra, tai yra ataskaita apie ES biudžeto apsaugą. Visiškai neseniai, prieš keletą savaičių, komisija tokią ataskaitą paskelbė. Trečia, 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, kaip kad siūlė e, kolega Gajar. Na ir ketvirta, reikėtų orientuotis į rezultatus. Jūs savo pasisakymo metu šiandien irgi tai pabrėžiate. Uh, Visų pirma, dėl klaidų lygio. Klaidų lygis išaugo nuo 3,9 iki 4,8 procento. Tai tikrai e, nėra džiugus įvykis, to labiau, kad klaidų lygis didėja jau treti metai iš eilės. Tikrai pripažįstu, kad toks klaidų lygis ir patikimumo pareiškimas e, kartais e, yra susijęs ir su nežymiais pažeidimais, bet vis tiek tai yra tikrai e, svarbu. Yra ir grubių klaidų. Ir dar norėčiau priminti, kad e, e, pirmininko Baroso komisija siekia, kad reikia patikimo, patikimo, patikinimo pareiškimo Toks buvo komisijos pirmininko tikslas prieš porą metų ir dabar tenka konstatuoti, kad klaidų lygis jau ne vienerius metus išėlės didėja. Tikrai labai apgailestau dėl tokios tendencijos. E, kokias pasiekmes galėtų turėti toks reiškinys? Tikrai nenorėčiau, kad Europos parlamentas dabar pradėtų diskusijas apie metodą arba metodiką. Auditorumai gina savo metodiką, pateikia gerų argumentų, komisija savo ruoštų taip pat pateikia argumentų, na ir ne mūsų darbas yra ieškoti čia kompromiso. Mes galėtumėm pasverti auditorumų kom, e, e, argumentus, komisijos argumentus ir susidaryti savo nuomonę. Tikrai nenorėčiau, kad dabar kom, e, parlamentas pradėtų veltis į diskusijas apie atskiras detalės. tikrai nemanau, kad turėtų vykti begalės seminarų ir galų gale tiesiog pamirštumėm, kas yra svarbiausia biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūroje. Ačiū už visą suteiktą informaciją. Manau, kad tikrai informacijos jau pakanka, bet faktas yra štai, koks klaidų lygis vis didėja. Absoliutus klaidų dydis yra E, susijęs su struktūriniais ir žemės ūkio fondais. Tai yra klasikiniai pavyzdžiai. Na ir man susidaro toks kaip dežavų įspūdis, kai e, sakoma, kad 60 procentų klaidų valstybės narės pačios turėjo aptikti ir jau ne, ne vienerius metus yra taip teigiama. Toliau viešieji pirkimai ir dėl to e, yra padaroma nemažai klaidų. E, Aš jau ne vienerius metus dirbu Europos parlamento regionės plėtros komitete ir tą patį girdžiau devynerius metus. Taigi dažnai yra padaroma klaidų e, kaimo plėtros fondus rytyje dėl to, kad neatsižvelgiama į aplinkos aspektus, apie tai kalbėjo ir kolega Gajar. Dėl šito esu ir nustebęs e, nustebau, kad e, pirmo ramščio žemės ūkio politikoje e, yra klaidų. Ir tai yra senos klaidos. Pavyzdžiui, neteisingai yra apskaičiuojami žemės ūkio plotai, kurie yra deklaruojami arba jie yra neteisingai deklaruojami. Taigi, tiek mano pastabų apie klaidų lygį kaip po tokį. Manau, kad tikrai Apie tai reikėtų pagalvoti, aš bent jau tokias išvadas galėčiau padaryti. Toliau antras aspektas, tai yra ES biudžeto apsauga ir komisijos ataskaita, kuri pasirodė prieš porą savaičių. Aš manau, kad čia reikėtų ieškoti sąsojų su tuo, ką šiandien mums papasakojo auditorumai. 2012 m. rugsėjo mėnesį komisija Europos parlamente pirmą kartą paskelbė e, E, ataskaitą dėl ES biudžeto apsaugos. To e, reikalavo parlamentaras Gajar. Aš džiugiuosi, kad komisija tai atsižvelgia, nes mes gavome tikrai labai daug naudingos informacijos, kurią galėjome panaudoti. Taip pat galėjome aptikti sąsąją su kitomis e, sritimis. 2012 metais atliktų mokėjimų dydis uh, E, buvo 140 milijardų eurų ir reikėjo tik tais korekcijų, kuri dydį sudarė 4,4 milijardo eurų. Taip pat e, e, buvo ir susigražinta apie 76 milijonus eurų, taigi korekcijos dydis sudarė 3,2 procento. Dabar dėl 4,4 milijardų eurų dėl šio korekcijos dydžio. Kiek iš tų 4,4 milijardo eurų sugrįžo atgal į ES biudžetą? Aš žinau, kad dabar tikrai sunku į tokį klausimą atsakyti, bet mane tai labai domintų. Kiek laiko trunka tokios lėšų susigražinimo procedūros? Kiek patiriam administracinių kaštų? Kiek palūkanų mes prarandame, nes lėšos yra nepanaudojamos? E, ir tikrai tai yra didžiulė našta ES biudžetui. Aš norėčiau pabrėžti, kad tai nėra komisijos kaltė. E, dėl to kaltas, ko gero, taisyklės 2007-2013 e, metų reglamentuose. Ir būtent pagal tuos reglamentus valstybės narės gali pakeisti senas neteisingas programas naujais projektais. Kalbant apie naujas programas ir naujus e, projektus valstybėse narėse, tai nebūtinai reiškia, kad juos įgyvendinant yra geresnės administracinės procedūros. Ne, yra naujos programos, nauji projektai, bet daromos tos pačios senos klaidos. 2012 metais 58 e, procentai klaidų buvo susijusios su valstybėmis narėmis. Ir konkrečiai su viena valstybė narė - Ispanija. Ir iš tikrųjų Ispanija, Italija ir Graikija buvo trys valstybės narės, kurios buvo atsakingos už 80 procentų visų klaidų per ankstesnį finansavimo periodą. Bet tai buvo ne tik anksčiau, bet ir dabar. Jeigu mes pažvelgtumėm naujausią komisijos statistiką, tai pamatytumėm, kad vėlgi Ispanija, Graikija ir Italija padaro daugiausia klaidų ir dėja prisijungia prie šių šalių Čekija, Lenkija ir Rumunija. Na, tikiuosi, kad ši tendencija nepasitvirtins, bet ko gero galima labai aiškiai žvelgti, kad yra keletas konkrečių valstybių narių, kurios e, neteisingai panaudoja ES struktūrinių ir žemės ūkio fondų lėšas. Ir tai tęsiasi metus, metų metus, jeigu ne dešimtmečius. Dabar. E, Dar ką galiu pasakyti, 60 procentų klaidų būtų galima išvengti iš, e, būtų galima išvengti, jeigu valstybės narės būtų rimtai dirbusios, jeigu būtų sutvarkiusios savo administraciją, kokias išvadas būtų galima padaryti. Kartu su komiteto pirmininku aš manyčiau, kad reikėtų į mūsų komitetą pakviesti e, kompetitingą Ispanijos ministrą. Kai kurių šalių ministrų buvo pakviesti mūsų komitetą. Ir aš tikiuosi, kad Ispanijos ministras e, tiesiogiai pasikalbės ir su kitais atsakingais asmenimis. Jau e, ne vienerius metus yra daroma klaidų, ne vienerius dešimtmečius daroma klaidų ir manau, kad ir komisija turėtų geriau sergėti sutartis. Kartais yra projektai keičiami tol, kol jie atitinka ES kriterijus ir paskui vis tiek daromos klaidos. Manau, kad šią praktiką tikrai reikėtų keisti. Įsivaizduokime, kad yra kažkoks tai eismo dalyvis, kuris nuolat pažeidžia e, tas pačias e, taisyklės, kelių e, taisyklės, tai toks, tokiam eismo dalyviui turėtų būti uždrausta vairuoti transporto priemonę. Taigi, jeigu kažkokia tai šalis nuolat daro tokias pat klaidas, jie ko gero turėtų būti uždrausta vykdyti naujus projektus. Įsivaizduokime, kad aš padarau kelių eismo pažeidimą, policija iš manęs atima e, automobilį, o paskui man duoda naują, kad aš daryčiau naujus pažeidimus. Bet e, e, taip tikrai nepasikeičia savimonės suvokimas, nes mes irgi valstybėms narėms nuolat suteikiama naujų lėšų tam, kad jos galėtų daryti naujus pažeidimus. Taigi manau, kad apie tai tikrai reikėtų pagalvoti. Komisaras šiame tai irgi apie tai kalbėjo. Jis sakė, uh, kad reikia Mums reikia e, automatinio mechanizmo, kaip būtų galima koreguoti, e, galima atlikti korekcijas. Jeigu e, yra tokių valstybių narių, kurios daro daug klaidų, joms reikėtų ypatingos priežiūros, ypatingos kontrolės. Komisija galėtų atlikti griežtesnės kontrolės, imti daugiau mėginių. Ir komisija galėtų vykdyti tiesioginę kai kur valstybių narių kontrolę. Aš manau, kad tokia automatinė procedūra galėtų kai ką ir pakeisti, tačiau pripažįstu, kad mes tuo turime įtikinti ir kitus Europos parlamento narius kitose komitetuose. Dabar kreipiuosi į audito rūmus. Gerbiamas audito rūmų pirmininkė, aš uh, raginu, kad uh, audito rūmai turėtų kreiptis į valstybės narės, uh, e, kurios padaro daugiausia klaidų ir bandyti išsiaiškinti, kodėl tos klaidos yra nuolat daromos. Aš vakar iki pat išnaktų skaičiau ES sutartis ir nieko apie tai neradau. Nežinau, kodėl ten nieko nėra parašyta apie ataskaitas, apie konkrečias valstybės narės. Man atrodo, kad audito rūmams tikrai turėtų tekti atsakomybę e, susekti klaidas. Juk 80 procentų klaidų yra padaromos konkrečiose regionuose. Tai gal reikėtų imtis konkrečių veiksmų tose regionuose. Ponios ir ponai, kaip jau sakiau, kai kuriuose šalyse arba regionuose yra padaroma 80 procentų visų klaidų. Taigi tikrai norėčiau paraginti audito rūmus apie tai pagalvoti. Aš e, savo pasisakymą pradžioje dėkoju audito rūmų pirmininkui už e, daug naujos konkrečios informacijos. E, Tačiau dėl vieno dalyko norėčiau išreikšti savo nuostabą. Jūs paskutinėje audito rūmo ataskaitoje, jo, tos ataskaitos trumpojoje versijoje, kalbėjote apie septintą puslapį, ten kalbama apie patikinimo pareiškimą. Ir pusėje puslapio buvo argumentuojama, kodėl neigiamas pareiškimas yra teisinga pasiekmė. Ir tikrai nesuprantu, kodėl prabėgus tik vieneriems metams, kai klaidų lygis padidėjo, kodėl dabar apie tai nėra kalbama. Man atsirad, susidaro toks įspūdis, kad galbūt prieš rinkimus į Europos parlamentą tarsi nenorima apie tai kalbėti, apie tą neigiamą patikinimą pareiškimą, E, yra užsiminta tik viename puslapyje, toj surasiu kur, sako kalbėtojas. Šiuo metu negaliu rasti to puslapio, bet kokiu atveju ten buvo tik dvi eilutės ir tikrai labai nusistebėjau, kodėl tik tais dvi eilutės apie tokį neigiamą e, pareiškimą. Tikrai to nepakanka, dabar nerandu tos vietos konkrečiai. Štai radau penktas puslapis. Truputį tamsiau išspausdinta paskutinė pastraipa ir ten yra dvi eilutės. E, nors paskutinėje trumpojoje ataskaitos versijoje tam buvo skirtas e, puslapis. Man vis dėlto pirmininkė atrodo, kad tai yra svarbiausia jūsų ataskaitos mintis. Uh, Tikrai norėčiau, gerbiamas pirmininkė, paprašyti, kad jūs e, pakomentuotumėte e, šį aspektą. Auditorumai turėtų aiškiai išdėstyti savo poziciją, kad tai yra problema. Toliau Dėl Gajar pranešimo apie 2012 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo e, komisija pateikė ataskaitą apie ES biudžeto apsaugą ir taip pat um, pateikė vertinimo ataskaitą pagal 380 straipsnį. Mes tikrai džiaugiamės, kad užtikrintas didesnis skaidrumas, bet kalbant apie reikalingas priemonės, tai manau, kad galiu kalbėti ir kolegos Gajar vardu, mes tikrai veltui ieškojame naujų pasiūlymų iš komisijos pusės. Buvo e, ir e, kalbama apie trūkumus e, pirmo ramščio srityje, žemės ūkio politikoje. Tos pačios klaidos kaip ir praėjusiais metais, tik tų klaidų lygis išaugo. Dabar dėl kaimo plėtros komisija ir šiais metais patinkė lygiai tokius pat argumentus kaip ir praėjusiais metais. E, apie tai vyko ir diskusija taryboje. E, nors ir vyksta diskusijos, klaidų lygis vis didėja. Ta pati galiu pasakyti ir apie finansavimo instrumentus. Uh, Komisija remiasi savo darbinių dokumentų dėl finansinių instrumentų. 2012 e, m. vasario mėnesį komisija dar pristatė tą darbinį dokumentą. Tačiau dabar komisija tik tais kartoja savo argumentus, e, klaidų lygis vis auga ir daugelį klaidų ir toliau daro tos pačios valstybės narės. Taigi mes turėtumėm pareikalauti esminių pokyčių, kit kitame periode, jeigu komisija e, neprisims e, tiesioginės atsakomybės, tai ir toliau e, tęsis tokie patys žaidimėliai. Taigi, aš norėčiau pasiūlyti, kad Europos parlamentas patvirtintų biudžeto įvykdymą tik tuo atveju, jeigu komisija prisimtų didesnę atsakomybę dėl automatinio mechanizmo ir korekcijų ateityje. Dabar dėl rezultatų vertinimo. Daug kas mano, kad tai yra tarsi išsigelbėjimas nuo visų problemų. Audito rūmų ataskaitoje apie tai labai nedaug kalbama. Aš turiu pasakyti štai ką. Kol kas dar ne visiškai aišku, kokie turėtų būti veiksmai iš mūsų pusės. E, Europos komisija kai ką daro auditorumai taip pat, bet aš manau, kad reikėtų e, pagalvoti ir apie štai, kaip nereikėtų pažeisti valstybių narių kompetencijos, jeigu mes vertinsime socialinius aspektus, darbo rinką, uh, Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kur yra tikrai e, teisingai panaudojami ES pinigai siekiant europinių tinklų, e, tikslų, atsiprašau. Ar mes e, neturėtumėm e, daugiau vertinti inovacinių, novatoriškų projektų? Ar mes turėtumėm apibriežti tokį tikslą, kaip kad daugiau vaikų baigtų mokyklą? Toks yra tikslas numatytas 20 metams. E, Arba vis dėlto galbūt reikėtų galvoti ir apie profesinį tobulėjimą, infrastruktūros tinklų kūrimą. Jeigu mes kalbėsime apie žmogiškų išteklių vertinimą, tai galime patekti į aklygatvį. Tai yra tikrai pavojingas žaidimas ir mes galų gale, ko gero, turėsime pripažinti, kad negalime išspręsti socialinių ES problemų turėdami tokias lėšas, kokias turime. Mes galime tik tais e, gerinti novatoriškus pro, e, projektus, infrastruktūrą. Ponios ir ponai, baigdamas noriu pasakyti štai ką. Vykdymo patvirtinimas dar tik tais e, prasidėjo. Mes tikrai um, išgirdome, ką pasakė auditorumo atstovai. Jau dabar akivaizdu, kad komisija turėtų prisimti daugiau atsakomybės kai kuriuose sritise. Aš manau, kad gana išsamei apie tai kalbėjau. Ir tikrai nenorėtumėm, kad valstybės narės išsusukinėtų. Uh, tikrai tikiuosi, kad ir komisija, ir auditorumai bendradarbiaus. Aš pateikiau nemažai kritinių klausimų. Manau, kad tai tikrai svarbu ir, ir mums, ir piliečiams. Ačiū. Äh, Labai ačiū pranešėjui Markus Piper. Dabar norėčiau suteikti žodį frakcijų atstovams. Iš viso yra dešimt narių, kurie e, paprašė žodžio. E, audito rūmų pirmininkas turės išvykti 11 valandą, taigi visų pirma norėčiau suteikti e, žodį koordinatoriams, paskui frakcijų atstovams, tuomet suteiksiu galimybę atsakyti klausimus, o paskui suteiksiu žodį ir, trump, e, suteiksiu žodį ir kitiems komiteto nariams, kad jie galėtų trumpai pasisakyti. Terek Von, prašom. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju auditorumams už pateiktą ataskaitą ir Europos komisijai už pradinį atsakymą bei pranešėjai už pradinius komentarus. Kaip ir pranešėjas, aš galiu pasakyti, kad visi esame šiek tiek nusiminę, kad e, klaidų skaičius didėja nuo 3,9 procentų iki 4,8 procentų. Nuo pat 2009 metų klaidų e, skaičiai didėja. Kai kalbame apie šios skaičius, yra labai svarbu pasakyti, kad jie prisideda prie euroskepticizmo augimo valstybėse narėse. Kolegos turbūt ir šiandien matė kai kuriuose Junktinės karalystės laikraščiuose sakant, kad ES sistema yra e, netikusi. Ir e, kai kalbame apie tokį įgyvendinimo klaidų skaičių, manau, tokios nuotaikos tik padidėja. Labai svarbu padidėti, kad šiais sudėtingais ekonomikos laikais svarbu užtikrinti, kad kiekvienas euras ES būtų išleidžiamas teisingai, siekiant užtikrinti darbo vietų didėjimą ir ekonomikos augimą. Todėl aš labai norėčiau, kad būtų išnagrinėtos klaidų priežastys, kodėl didėja klaidų skaičiai ir ką galėtume padaryti. Reikėtų pagalvoti, kad ateityje toks klaidų skaičius ES išlaidose sumažėtų. Jeigu pažvelgtume audito rūmų ataskaitą, pamatytume visiškai aiškiai, e, kad e, visose valdymo srityse klaidų e, didėja. Turbūt Europos komisija turi paaiškinimą, kodėl jos padaliniuose didėja klaidų skaičius. Pavyzdžiui, žimtumo generalinis direktoratas kalba apie 4 procentų padidėjimą vienoje valstybėje, Rumunijoje Aš manau, kad reikėtų nepamiršti, kad užimtumo generalinėme direktorate e, bendras realus e, klaidų didėjimas tiesiektų 2 procentus. Europos komisija turbūt žino, kokios yra didėjimo priežasis. Šiandien aš norėčiau, kad būtų apžvelgtos bendresnio pobūdžio problemos, bendrosios e, priežasis sukeliančios klaidų augimą, klaidų didėjimą. Kitas dalykas - audito rūmų darbo metodų pasikeitimas imčių e, proceso pasikeitimas. E, sakoma, kad 0,3 procentai klaidų didėjimo yra susiję su audito rūmų darbo metodų pasikeitimu. Audito rūmų pirmininkas paaiškino, e, kas pasikeitė po 2012 metų. Ir aš manau, kad audito rūmų darbo metodų pasikeitimai neturėtų sukelti klaidų. Ar audito rūmai galėtų pasakyti, ar jo papasakoti, ar ateityje yra numatoma keisti darbo būdus, kurie prisid... ir ar taip nebus prisidedama prie klaidų didėjimo. E, dabar perinu prie komisijos e, nario pasisakymo. Audito rūmai sako, kad finansų koregavimai yra nuolat daromi, komisijos narys apie tai taip pat kalbėjo. Ir e, matome, kad audito rūmai, matydami, kai yra padarytos korekcijos, turi užtikrinti, kad biudžetas būtų apsaugotas. Ar tai atsispindi jūsų teikiamas ataskaitose? Taip turėtų būti. Trečias dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti ir apie tai nuolat mes kalbame savo komitete, ypač nagrinėdami audito rūmų metinę ataskaitą, valstybių narių vaidmuo. Nepaslaptis, kad keletas valstybių narių sukelia didžiąją dalį problemų. Ir pranešėja savo pasisakymą kai kurias tų valstybių įvardijo. Tačiau ir kitos valstybės narės turi sunkumų. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje struktūriniai fondai, e, jų tiekimas yra dabar užšaldytas. Ir e, ne tik pranešė išvardintos valstybės narės e, susiduria su sunkumais, bet ir kitos šalis. Ir žinia, kad iškyla sunkumų dėl viešųjų pirkimų taisyklių dėl kontrolės taisyklių taikymo išsiaiškinant klaidas. Atrodo, kad jos ne visuomet padeda tai padaryti. Jens Gair kalbėjo, kad 62 procentai klaidų galėjo būti išsiaiškinta valstybių narių lygmenių. Audito rūmo ataskaita šiais metais patvirtina tai dar kartą. Taigi, mano nuomonė, Europos komisija turėtų pagalvoti, kaip ar sukurti tam tikrą mechanizmą, kuris leistų išsiaiškinti uh, E, problemas valstybių narių lygmenių ankstyvajame etape. Tai galbūt leistų sumažinti problemų mastą ir galėtume sukurti geresnę, tvirtesnę sistemą e, mokėjimams suspenduoti, jiems koreguoti ar panašiai. E, Europos komisija galbūt galėtų papasakoti, ar yra ketinama sukurti tokį mechanizmą, kad būtų sukurta sveikesnė sistema ateityje. Ir dar porą paskutinių pastebėjimų auditorumo pirmininkas kalbėdamas sakė, kad Europos komisija turėtų parengti e, ilgalaikę grinųjų pinigų srautų e, poziciją. Galbūt galėtume šiek tiek plačiau apie tai pakalbėti, kaip tokio tikslo galima pasiekti, nes e, turbūt visi suprantame, kad ES biudžete tai padaryti nėra paprasta. Labai džiaugčiausi, jeigu jūs paaiškintumėt. Uh, Man patiko tai, ką sakė audito rūmų prezidentas dėl e, veiklos e, gerinimo. Ir e, mes visi suprantame, kad ES išlaidų valdymas skirtingose programuose turi būti gerinimas. Kai galvojame apie ateities programas, yra teikiama konkrečių pasiūlymų, kaip pagerinti veiklaus valdymą ateityje. Ir yra kalbama apie sąlygų nustatymą, apie teminius e, veiksmus tam tikrose regionuose. E, mano klausimas nėra tiek apie tai, kaip veikla bus akcentuojama ateitie, bet galbūt Europos komisija ateitie suteltama dėmesį į šią sritį galėtų išmatuoti konkrečius e, veiksmus būsimoms programos finansuoti, būsimų programų finansavimui pagerinti Komisijos narys sakė, kad yra labai svarbu visiems kartu bendradarbiauti. Aš manau, kad mes e, turime suprasti, kad e, su visais turim bendradarbiauti ateityje, kad ES biudžeto klaidų skaičius ateityje sumažėtų ir ES biudžetas būtų efektyvesnis ateityje. Ačiū Derek Vogan, toliau Inge Greslė, o po to e, Mülderis. Um, Ačiū pirmininkė, Gerbiamas komisarė, tikrai išgirdome labai įspūdingą ataskaitą, ypač e, dėl pirmo skyriaus. Man kyla keletas klausimų, pavyzdžiui, dėl klaidų lygio. Kaip, jos ats, kaip jis atsirado? Man susidaro toks įspūdis, kad mes e, turime vis dėlto teisę sužinoti, kaip buvo atlikti paskaičiavimai. E, struktūrinių fondų atveju 50 procentų klaidų buvo e, neįskaičiuota, jos nebuvo įtrauktos į padarytą žalą. 50 procentų. Tai yra daug. Aš manau, kad audito rūmai mums turėtų paaiškinti savo e, metodą, kaip tos klaidos buvo paskaičiuojamos. Man atrodo, kad čia jau galima kalbėti apie galbūt tam tikrą manipulaciją. Uh, E, nustatant klaidų lygį. E, mums klaidų lygis yra aktuali problema jau ne vienerius metus, apie tai kalbėjo ir pranešėjas. Aš e, negalėčiau pritarti komisijai, kad mes giname ES biudžeto interesus, gaudami lėšų iš valstybės, kažkokios valstybės narės biudžeto, jeigu tos lėšos negalėjo būti suteiktos valstybei nariai. ES mokesčių mokėtojas neturėtų būti labiau nuvertintas negu kad valstybių narių mokesčių mokėtojai. Tikrai, e, jeigu valstybė narė sako, kad aš prisimu atsakomybę e, dėl klaidų, e, naudodamas savo nacionalinį biudžetą, tai tikrai manau, kad tai yra problematiška. Aš tam nepritariu. Dabar dėl e, sertifikuotų įstaigų, kurios e, galbūt teikia neteisingą informaciją. Čia tikrai galėčiau pritarti komisijai. Mes turėtumėm siekti geresnių rezultatų. Mes matome, kad valstybės narės susiduria su interesų konfliktu, valstybės narės galbūt nenori pripažinti savo klaidų, bijodamas lėšų netekti. Valstybės narės, jeigu pačios aptinka klaidą, ar jos galėtų pasilikti lėšas. Ir man kyla klausimas, kodėl uh, E, mes susidurėme su tiek daug neteisingos informacijos iš sertifikuotų įstaigų. Tikrai audito rūmo ataskaita yra nebloga, bet aš esu nusivylusi dėl to, kad jau ne vienerius metus išėlės didėja klaidų lygis. Uh, tikrai norėčiau, kad auditorumai paskelbtų savo poziciją dėl šio aspekto. Auditorumai turėtų išreikšti kritikos dėl vis didėjančio klaidų lygio. Tai, ko gero, yra susiję ir su valstybių narių administracijomis, susiję tai yra ir su um, krizės poveikiu. Uh, Kai, kur, kai kuriuose valstybės narėse projektai 95 procentais yra finansuojami iš ES biudžeto, taigi valstybės narės tarsi neprisėma savo atsakomybės. Mes turėtumėm tokias lėšas, kiek įmanoma, neteisingai panaudotas lėšas, kiek įmanoma, greičiau susigražinti, nes galima panaudoti kitais tikslais. Ačiū. E, toliau Jan Mulder. Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū auditorumo pirmininkui už sąskaitą. E, kartojasi tas pats kiekvienais metais. Aš, kaip Europos parlamento narys, tikėjausi, kad vieną dieną e, man pavyks išvykti pozityvų das. Bet atrodo, kad tai yra tuščia viltis, tuščios viltys, e, tai mane labai nuvilia. Bet dar labiau nuvilia tai, kad visi skaičiai e, kasmet būna blogesni negu anksčiau klaidų skaičius ir jeigu jūs pažvelgtumėt e, e, konkrečiai į žemės ūkio sritį, kažkada ten buvo mažiau negu 2 procentai klaidų, dabar daugiau negu 3,8 procento. Tai e, mes matome ataskaitoje ir man tikrai labai liūdna, kad taip vyksta. Dėl kokios priežasties klaidų skaičiai žemės ūkio srityje taip išaugo? per pastaraisiais metais, pagal skaičius aš tą matau. Kaimo plėtra, regionų politika ir panašiai, e, tikrai čia skaičiai per dideli. Ir mes visi sutinkame, kad didelė dalimi už tai yra atsakingos valstybės narės. Kalbame apie bendrą valdymą ir didelė dalimi problemos um, kyla dėl valstybių narių neatsakingumo. Uh, Dar kartą galiu pabrėžti, kad turime daryti spaudimą, kad ši problema būtų sprendžiama. Laimė Europos komisija tą daro. Ir turime reikalauti iš valstybių narių konkrečių deklaracijų. Dar vienas klausimas, kurį labai aiškiai prisimenu, e, kai dabartinis komisijos pirmininkas pradėjo savo kadenciją, po sudėtingo laikotarpio pareiškė, kad po penkerių metų mes išvysime pozityvų DAS, teigiamą DAS. Aš galiu patikinti tą jūs dėl to, sakė komisijos pirmininkas. Nežinau, kokius penkerius metus jis turėjo galvoj, praėjo dabar devyneri metai. Būtų įdomu išgirsti, ką pirmininkas Baroso dabar pasakytų, kodėl jis taip optimistiškai kalbėjo prieš devynerius metus. Ką galim šiuo požiūriu mes pasakyti? Uh, 19 metų pastaruosiais, 19 e, metų mes teikiame biudžeto patvirtinimo e, pareiškimą. Ir kiekvienais metais mes sakome, kad padėtis pagerės, bet kiekvienais metais rezultatas būna blogesnis negu žadėta. Ką mes čia galim padaryti? Kokia yra perspektyva, kad mes iš tiesų kada nors e, gausime teigiamą das? Aš įsivaizduoju, kad galbūt reikia keisti skaičiavimo sistemą. Buvo pakeista skaičiavimo sistema, kodėl reikėjo ją pakeisti, ar iš tiesų tai buvo būtina. Aš girdėjau e, skundų apie klaidos skaičiavimo mechanizmą. Galbūt reikėtų e, žmonėms paaiškinti, kodėl reikėjo tą mechanizmą pakeisti. O šiaip e, dabar reikia tik išstudijuoti ataskaitą ir pažiūrėti, ką galime padaryti. Tačiau manau, kad artėjant Europos parlamento rinkimams bus labai sudėtinga uh, E, dirbti neturint tam tikro teigiamo pareiškimo apie Europos parlamento biudžetą. Europos e, parlamentas turi gauti tam tikras garantijas, kad reikalai gerės. Ir paskutinė mano pastaba, nesusijusi su šia ataskaita ir nesusijusi su audito rūmų nesėkmingų darbų, bet aš galiu pasakyti, kad iš visus metai po metų aš stengiausi išlaikyti uh, stengiuosi manyti, kad Europos audito rūmai turi gerą reputaciją, tačiau dabar mano akise audito rūmų reputacija prastėja. E, matome, kad taryba e, nesugeba e, parengti valstybėms narėms reikalingo reglamento. Mes matėme, kaip taryba paskiria Kroatijos audito rūmo narį, kuriai buvo atvirai ignoruojama Europos parlamento nuomonė. Aš manau, kad tai uh, E, sugadina visų institucijų reputaciją. Šiuo atveju parlamento nuomonės turėjo būti paisoma, mes negalime taikstyti su tokia padėtimi. Aš e, esu e, šiek tiek nusivylęs, nes atrodo, kad dabar sąlygos nėra palankios teigiamam das gauti. Bet gal vis tik kartu pagalvokime, ką galėtumėm padaryti. Ačiū Janai, dabar Bartas. Ačiū pirmininkė dėl Jano Mulderio komentaro, tai aš tik tai galiu pritarti jam. Mes apie tai kalbėjomės vakar su atitinkamu, su tuo pačiu auditorumų nariu. Ir ponia Kaldėra, man atrodo, kad jūsų institucijai čia bus dėmė, nors tai ir nėra jūsų kaltė dėl to asmens elgesio. Asmens, kuris atrodo nežino, kaip veikia parlamentą, kur, kokios yra rūpimos parlamento, parlamentų įsrytis ir ministrų taryba taip pat ne, patvirtino šį jūsų kolegą. Noriu padėkoti, ponia Kaldero, už metų ataskaitą, noriu padėkoti atskiriams audito rūmų nariams, ypač darbuotojams, nes e, Jūs e, dirbate fantastišką darbą, jūs mums teikiate didžiulį kiekį informacijos. Ką turėtume mes su tą informacija daryti? Pirmiausia, mes, aišku, neturėtume kalbėti, pradėti diskutuoti apie metodiką. Tai nesvarbiausia. Tai nėra ta diskusija, kuri mums turi rūpėti. Na, ką norėčiau pabrėžti? Norėčiau paminėti keletą skaičių jūsų ataskaitoje pirmiausia, kažkas, kas nėra labai nauja, bet reikia aiškiai pasakyti, tai yra regioninės politikos, žemės ūkis e, ir energetika sudaro apie 40 procentų klaidų lygio. Auditorumai sako, kad 25 procentai žemės ūkio išlaidų klaidų gali būti ištaisytos pačių valstybių narių. Žemgysės politikoje 18 regioninėje politikoje 56 procentai. Ir valstybės narės visada turėjo informaciją, kad galėtų imtis veiksmų. 6 procentai socialinėme fonde, kitose sritise, kur buvo klaidų, valstybės narės turėjo informaciją, kad galėtų imtis veiksmų. Ir aišku, kad dauguma tų klaidų nebūtinai yra sukčiavimas, tai yra tiesiog e, klaidos. Tačiau 21 procentų, 21 procentų atveju valstybės narės turėjo reikalingą informaciją, kad e, imtųsi veiksmų. Manau, kad tai yra labai svarbus skaičius. Ponas Piperis pranešėjas apie tai, kad taip pat kalbėjo. Jis pateikė palyginimą tarp šio, e, šių problemų ir e, eismo taisyklių pažeidimų. Kaip mes elgiamės su eismo taisyklės pažeidimais, mes įmamės veiksmų, gali kilti grėsmė, kad atims vairavimo teisės. Ką darome šiais atvejais? Nieko. Rezumė, e, jūs sakote, kad e, kalbate apie finansinės korekcijas. Ten jūs rašote, kad valstybės narės daugelį atvejų sutinka su tomis finansinėmis korekcijomis, bet po to rašoma štai kas. Angliškai paskaitysiu. Jos gali būti paskirtos kito, kit, toms išlaidų sritims toje pačioje valstybėje narėje. Taigi pasiekiamas sustarimas dėl finansinių korekcijų ir pinigai, kurie negali būti panaudoti, gali vis tiek pasilikti valstybėje narėje ir panaudoti kitaip. Jeigu sumoki baudą už eismo taisyklių pažeidimą, bet e, Vietoj to, kad sumokėtum tą baudą, nueini į supermarketą išleidi tuos pinigus. Tai nebus veiksminga. Ką galima padaryti? Du dalykus. Žinome, kad valstybės narės ribotas jų skaičius atsakingas už 80 procentų klaidų. Tai reiškia, kad komisija turi parengti kažkokį planą, prasideda naujasis e, finansinis laikotarpis ir reikia iš tikrųjų parengti planą tam, kaip elgtis tomis valstybinėmis narėmis, nes, kaip sakiau, 90 procentų atveju valstybės narės žino, kas vyksta. Tačiau nedidelė valstybė narių dalis neturi tinkamos kontrolės, tinkamo valdymo mechanizmo, jūs turite parengti mechanizmą, kaip su jomis elgtis. Kad užtikrintume, kad jos e, imtųsi veiksmų. Galima sustabdyti lėšų mokėjimą, tikrų pinigų mokėjimą o neleisti valstybės narėms panaudoti tas lėšas kitur. Matėme, kaip būna žemės ūkio sektorio, kai buvo sustabdyti pinigai ir tai atsirado iš karto ir pagerėjimas. Antra, ką reikia padaryti. Tai aš manau, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra turi būti naudojama tam, kad būtų parengtas kažkoks veiksmų planas. Audito rūmų ataskaita ragina imtis veiksmų. Tačiau pakanka jau tų raginimų, reikia tikro plano. Ir jį reikia parengti dirbant kartu parlamentui su komisija, įtraukiant ir tarybą. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, procedūra taryboje nėra vertinama rimtai, kiekviena šalis dengia viena, šalis dengia viena kitos. Reikia pasakyti tarybai, kad rimtai būtų žvelgiama į šią procedūrą, nedangstant vieni kitų. Todėl šis komitetas, visas parlamentas turi parengti planą, kuriuo būtų sprendžiamos visos problemos, kurias nuolat iškelia auditorumai pastaruosius 19 metų. Reikia surezimuoti šias problemas ir parengti konkretų veiksmų planą, siekiant užtikrinti, kad 91 procentas klaidų, dėl kurių valstybės narės galėjo imtis veiksmų, bent jos būtų panaikintos. Tai yra svarbiausia mūsų užduotis per artimiausius keletą mėnesių. Ačiū pirmininkė. Äh, Labai ačiū. Toliau kolegė Andreasen, prašom. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paklausti auditorumų, ar jūs sutinkate su pateisinimu, kurį pateikė komisija dėl klaidų lygio padidėjimo iki 4,8 procento. Jie sako, kad taip yra dėl to, kad auditorumai pateik, pakeitė imčių metodiką. Ataskaitoje auditorumai sako, kad 0,3 procento padidėjimo gali būti susiję būtent su tuo. Ar yra dar kokiu nors paaiškinim, kodėl padidėjo klaidų lygis. Norėčiau išgirsti tai iš auditorumų. Ataskaitos pradžioje auditorumai rašo, kad klaidos, kurios rastos, nėra sukčiavimo atvejai. Mano šalyje, ša, ša, šalyje, kurią atstovauju, jeigu nesilaikai viešojų įsigėjimų taisyklių, jeigu paprašai išmokų netinkamiems projektams, ir bandai e, gauti finansavimą netinkamoms išlaidoms, tai yra sukčiavimas ir už tai gali, gali pakliūti į teismą. Tai kokia yra e, sukčiavimo apibrieštis, kurią taiko auditorumai? Sakyčiau, kad per pastaruosius penkerius metus e, komisija ragina, kaltina valstybės narės už tas visas klaidas, tačiau yra nemažai klaidų ir tose sričių, kurias tiesiogiai valdo komisija. Ar komisija gali atsakyti apie tai? Ar gali jį paaiškinti, kodėl yra tiek klaidų ir šiuose srityse? Klaidų lygis yra 4,8 procento, tačiau audito rūmai teigia, kad tam tikrose srityse 60 procentų visų imčių patiria klaidų poveikį. Ar tai leidžia mums manyti, kad tik tai 4,8 procento biudžeto buvo netinkamai panaudota, netinkamai išleista? Jeigu 60 procentų visos imties e, susiduria su e, klaidomis, tai matyt, tą imti reikia išplėsti. Ir įvertinti klaidų lygį viso biudžeto mastu. Dėl finansinių korekcijų. Man nerima kelia tai, ką skaitau 28 ataskaitos puslapyje, kad E, viena korekcija, kurią turėjo įvykdyti Ispanija. Tačiau jie turėjo parengti kitas išlaidų ataskaitas, kad galėtų taikyti korekciją. Ką, ką, ką tai reiškia? Jeigu vienu būdu negausime pinigų, tai gausime juos kitų būdų. Aš nemanau, kad tai yra finansinės korekcijos e, dalykas e, dar klausimas dėl iš anksnio finansavimo padidėjimo. Tai yra svarbus klausimas. Balansai rodo, kad e, iš anksnės finansavimo sudaro 57 milijardus eurų, tai yra 40 <clears throat> procentų viso biudžeto, tai yra daug pinigų, kurie nėra apskaityti. Jie įtraukiami į balansą kaip turtas, tačiau mes nežinome, kaip jie išleisti. Patys audito rūmai e, rašo, kad tokia iš anksnio finansavimo dalis ir vis didėjanti ta dalis didina ir klaidų tikimybę. Ką komisija apie tai gali pasakyti? Turime suprasti, kad tiek parlamentas, tiek komisija prašo didinti biudžetą ir yra rimtų problemų dėl e, finansinių srautų ir mokėjimų sumų, mokėjimų, kurios turėtų vykdyti komisija. Kokia čia problema ir kaip, koks požiūris yra į šankstinį finansavimą. Audito rūmai ragina numatyti pinigų srautų analizę. Aš sakyčiau, kad komisijai nereikia duoti iš vis daugiau pinigų. Ką komisija apie tai gali pasakyti? Kolegos sako, kad reikia parengti veiksmų planą ir rasti sprendimą. Beveik jau pabaigoje šios kadencijos aš galėčiau pasakyti, kad vienintelis sprendimas, e, kurį galima rasti, tai atsisakyti patvirtinti komisijos biudžeto įvykdymą, nes komisija turi užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleisti tinkamai. Ačiū. Na, dabar uh, suteikiu žodį ponui Zondergaard. Jis yra prieš paskutinis kalbėtojas šiame diskusijoje etape. Prašom. Ačiū pirmininkė. Esu širdingai dėkingas auditorumams Labai įdomus jūsų dokumentas. Tik vakar po pietų mes jį gavome ir e, gana didelis tas dokumentas mums išnagrinėti, bet jį peržiūrėjus labiausiai šokiruoja ir vėl, e, nors, e, tiesą sakant, čia yra labai daug jau anksčiau matytų dalykų, bet labiausiai šokiruojantis dalykas yra santrauka, kur yra kalbama apie bendrą valdymą valstybių narių e, institucijos turėjo pakankamai galimybių ir informacijos e, klaidoms ištaisyti, bet jos to nepadarė ir tai mane labiausiai šokiravo. E, pamirškime dabar šiek tiek, kad kai kurios valstybės narės tiesiog uh, nyksta mūsų akise kartu su savo valstybės aparatu, bet e, dauguma valstybių narių turi administracinės galimybės tas programas suvaldyti ir jos galėjo tas klaidas išsiaiškinti ir ištaisyti, tačiau to nepadarė. Kadangi taip yra, mes turime pradėti diskusiją apie tai, kodėl taip atsitinka. Jeigu senais laikais tolimuosiuose e, vakaruose būtumėt e, pardavę e, kažkokias žalėves, tai aišku, būtume vertinti kaip e, sukčiai. Bet dabar mes kalbame apie žemės ūkio paramą, kuri yra teikiama kalnuotosiams teritorijoms arba miškams. Ir čia kyla mano klausimas, ar galime daugiau rasti pavyzdžių, E, kada audito rūmų nuomonė buvo būtina įtraukti OLAF tyrėjus. Nes audito rūmai supranta, kad čia kalbama ne tik apie tam tikrų taisyklių nederamą taikymą ar administracinių išteklių stoką, ar kad ir kas bebūtų, bet tam tikrais konkrečiais atvejais yra taisyklės, pažeidžiamos taisyklės tam, kad būtų gaunamos subsidijos. Tai prilyksta sukčiavimui sukčiavimui pasitelkiant ES biudžetą. Ir manau, kad tai jau turi nagrinėti OLAF. Aš suprantu, kad audito rūmai neturi galimybių tokius klausimus spręsti, bet ar jūs e, galėtumėt pateikti tokių pavyzdžių? Ar audito rūmai vienu ar kitu atveju yra pasitelkę OLAF dėl to, kad akivaizdžiai mato sukčiavimo atveju? E, mes daug pavyzdžių e, gaunam ir audito rūmai E, turbūt ne visada teisingai daro prielaidą, kad e, suklysta netyčia, tarsi gera valia. Dar vienas dalykas. Kalbėjote kažkur tai, kad 38 procentai audituojimo operacijų e, turi klaidų, mažesnių ar didesnių. Kai kurios klaidos e, gali neturėti jokios didelės reikšmės e, m, panaudojamiems pinigams. Tačiau e, Aš norėčiau iš audito rūmų pirmininko išgirsti. Ar jūs manote, kad tie 38 procentai yra teisingas skaičius? Tas skaičius yra pagrįstas imtimis. Bet jeigu pažvelgtumėt į tas pačias operacijas iš kitos pusės, ar toks jūsų bendras, koks jūsų bendras įspūdis, nes aš, man taip atrodo, kad dvi iš penkių klaidų yra tarsi užslėptos. Ar e, galėtumėt paaiškinti, kodėl tiek daug tų klaidų yra daroma paimant, e, atliekant imtis? Ar audito rūmai turi kokį nors paaiškinimą, kodėl mes einame teisinga krypt, neteisinga kryptimi, kodėl didėja klaidų skaičius? Nes taip, aš girdėjau labai daug palankių E, vertinimų. Bet aš tai jau esu daug kartų girdėjęs įvairiausiose srityse. Mano nuomonė, vienintelis paaiškinimas, kodėl klaidų skaičius auga, yra tas, kad vyksta kažkas neįprasto, kažkas ypatingo. Ar turite naujų argumentų, ar turite naujų paaiškinimų, kurie pagrystų tą e, neigiamą tendenciją. Problema yra ta, kad tai jau tampa tendencija, Ne tik šiais metais, per pastaruosius ketverius metus e, tokią pačią tendenciją pastebėjome. Grįžkim prie 2008 metų. Toks pat buvo klaidų skaičius 2008-aisiais, kai vyko rinkimai, tada mes ėjome e, kalbėti su savo piliečiai, sakydami, kad norime tą padėtį pagerinti. Aš prisimenu pona Šemetą 2010 metais, kai jis Europos komisijos vardu džiaugiasi, kad e, klaidų e, skaičiai mažėja. Tuo metu tai buvo. Ir tada mes galvojom, kad Europos komisija puikiai padirbėjo. Bet dabar grįžtam prie 2008 metų skaičių, o mūsų laukia kiti rinkimai. Ir tai yra didžioji problema. Mes nekalbam apie kažkokius eilinius metus. Labai ačiū. Na ir galiausiai žodis um, ponui Ehrenhauser. Paskui bus atsakymai nuskambėjusius klausimus. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai, nenorėčiau kartotis, bet pasisakysiu dėl lėšų susigražinimo. E, santraukos e, vokiš, vokiškai 11 puslapyje yra įvardinta konkreti e, suma, kuri buvo išieškota 2012 metais. Tiksliau, kokia yra konkreti ta suma, kuri buvo išieškota 2012 metais? Dabar dėl tų išieškotų ir susigražintų lėšų. Kiek iš tikrųjų tų lėšų e, e, turėjo būti susigražinta ir kiek buvo susigražinta. Ir um, įdomu būtų sužinoti, kokiose sritise, iš kokius ryčių tos lėšos buvo susigražintos. Uh, Labai ačiū. Aš dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Kaldeirai ir ponui Šemetai, kad jie galėtų atsakyti klausimus. Paskui dar suteiksiu žodį ir keturiems komiteto nariams, kurie turės naujų klausimų. Prašom, e, pirmininkė Kaldeira. Ačiū, pirmininkė. Kaip įmanydamas pasistengsiu atsakyti tiek daug man pateiktų klausimų. Už kiekvieną jų dėkoju Taip pat dėkoju už e, išsakytus komentarus. Aš e, atsakysiu į klausimus e, chronologinę tvarką. Kai kuriais atvejais bandysiu juos subendrinti, nes jie pasikartojo. Pone Piperi, jūs raginote auditorumus atlikti auditus konkrečiose valstybėse narėse ir pateikti atskiras ataskaitas. Mes apie tai jau labai plačiai anksčiau esame kalbėję ir e, jūs turite kad, suprasti, kad DAS neturi įvertinti kiekvienos iš 27 valstybių narių atskirai. E, žinoma, audito rūmai supranta, kad yra atskirų sričių, atskirų uh, temų, e, kurios turi būti nagrinėjimas pagal konkrečiose valstybėse narėse ir ataskaita tinkamai turi būti pateikta. Audito rūmai turi pasinaudoti turimais ištekliais atlikdama savo ataskaitas, greičiausiai jų ateityje jų reikės daugiau. Bijau, kad aš negaliu e, pritarti jūsų nusivylimui dėl e, patikimumo pareiškimo nepalankumui nepalankumą. E, jūs e, galite sakyti, kad tai buvo taip pat kaip praėjusiais metais, bet taip nėra. Praėjusiais metais buvo šiek tiek trumpesnė santrauka. Mm, šiemet dvi eilutės papildomai prašym ir kitais metais prisistengsime dar plačiau e, santrauką uh, parengti, kad visi jūsų būkštavimai būtų atspindėti. Pone Vogan, jūs klausite apie finansinės korekcijas. Aš manau, kad aš jau apie tai kalbėjau. Aš sutinku, kad um, ir kitų kolegų um, pasisakymuose buvo apie tai kalbėta. Korekcijos yra labai sudėtingas rytis. Kai kalbame apie skaičių interpretavimą ir jų valdymą, turime būti labai atsargus nes visuomet kyla pagunda sakyti, kad pateiktieji Europos komisijos skaičiai finansinių korekcijų ir susigražinimų požiūrių e, stengant, aptariant Europos biudžetą, mm, tarsi įvertina realią padėtį. Ir mes apie tai kalbame šiame pranešime. Bet aš e, manau, kad netokiu keliu reikėtų eiti siekiant teisingos interpretacijos. Kaip aš sakiau, mes viską žiūrim iš skirtingų perspektyvų, kurios viena kitą turi papildyti. Europos komisijos tikslas yra apsaugoti biudžetą ir komisija tą daro puikiai. Audito rūmų tikslas e, – pateikti ataskaitas apie padarytas klaidas valdant tą biudžetą. Ir daugumos korekcijų uh, kurias išsiaiškina komisija ir kurias pašalina e, komisija poveikis yra aptartas, e, aptariamas jau nuo 2006 metų ir šiais metais, 2012 metais e, pateiktų skaičių mes tiesiog negalime lyginti su 2006 metais, nes jeigu pas, pristatytume uh, skaičius tuo metu, tai pamatytumėt, kad klaidų mastas yra žymiai didesnis negu dabar. Tendencija bendra yra, kad klaidų skaičius mažėja. Šiek tiek pakilo per pasarosius trejus metus, bet jeigu žiūrėtume iš istorinės perspektyvos, tai negalima lyginti tų skaičių, nes e, korekcijų ir e, klaidų e, skaičiai tuo metu buvo žymiai didesni. Taigi e, mes jau dabar turime informaciją apie klaidų skaičių iš komisijos ir mes turime skatinti, kad toliau tai būtų daroma. Finansinių korekcijų e, egzistavimas nereiškia, kad klaidos dinksta, kad jos yra tarsi kompensuojamos. Jūs savo pasisakymę apie tai kalbėjote. Jeigu nėra grynojo efekto, tai klaidos išlieka kai kalbam apie tai, kas įtakoja biudžetą, tai turim įvertinti, ar klaidų mastai didėja. Taigi, jeigu valstybė narė neatgauna, nesusigražina lėšų iš naudos gavėjo, ar tai būtų ūkininkas ar koks nors projekto vykdytojas, tai finansinė korekcija iš esmės reiškia, kad lėšos yra perkeliamos iš vieno naudos gavėjo kitam. Ir galų gale, kas su už ką moka. Aš manau, kad moka mokesčių mokėtojas, nacionalinis mokesčių mokėtojas, kuris e, tarsi perduoda lasdelę Europos komisija. Europos komisija turi apsaugoti biudžetą. Taigi mes galim kalbėti apie ES biudžeto apsaugojimą, bet mes negalime ištaisyti klaidų. Kaip matome, korekcijoms reikia daug laiko, kad jos atneštų naudos. Mes kalbėjome apie finansinės korekcijas Ispanijoje. Kiek metų prireikė, kad finansų korekcijos atneštų naudos ir e, kokiu laikotarpiu tai buvo daroma. Ar tai buvo iš ankstesnio programinio laikotarpio, taip, ne iš dabartinio. Ir e, suprantame, kad labai daug laiko reikia, kad būtų pastebėtas poveikis. Bendrai galiu pasakyti, kad finansinės korekcijos e, sudaro tik bendro vaizdo vieną dalį. Jos parodo, kiek daug pastangų deda Europos komisija atlikdama savo vaidmenį, bandydama ištaisyti e, neteisingų mokėjimus, mokėjimų klaidas, o bendrą vaizdą pristato audito rūmai savo veikloje. Ir mes parodome, kokiu mastu ES biudžetas yra išleidžiamas teisingai. Ir tą mes darome ir apie 2012 metus. Ir čia perinu prie to, kas kaltas dėl klaidų. Audito rūmai atlikdami e, auditą nesiekia surasti klaidas. E, sukčiavimas e, yra susijęs su tiksliniu naudos siekimu pažeidžiant taisyklės. Jeigu auditorumai randa e, tam tikrą, įta, e, arba pradeda įtarti, kad yra sukčiavimo atveju, e, kai kuriais metais mes e, susisiekėme su Olafu. 2012 metais tai darėme keletų atvejų ir tada Olafas imasi visų reikalingų priemonių. Reikia pasakyti, kad reguliarumas reiškia, kad fondai, pinigai yra išmokami laikantis taisyklių. Jeigu tai nėra padaryta, e, kaip aš sakiau e, savo įžanginėje kalboje, laikantis parlamento ir tarybos e, pageidavimų, tai mes pradame galvoti apie problemų buvimą. Pateiktas klausimas, ką galime padaryti, kad sukurtume ilgalaikės perspektyvas dėl pinigų, grinų pinigų srautų. Auditorumai e, mano, kad Europos komisija pateikia reikalingą informaciją per balansą. Ir mes matome, kiek yra likę neišmokėtų, e, nepadengtų įsipareigojimų mokėjimų. Ir e, auditorumai tuo pagrindu gali dirbti gana gerai ateityje. Ateities išmokėjimai e, turės taip pat būti pagristi Europos komisijos parengtų balansų. Jūs matote, kad Europos komisija ir taryba uh, E, labai tiksliai pateikia informaciją apie esamą padėtį. Kiekvienais metais mes didiname e, neįvykdytų įsipareigojimų e, skaičius. Jeigu pažvelgtumėt į 2007-2013 metų skaičius, daugiau negu 100 procentų padidėjusi pareigojimai susidarė 140 milijardų trūkumas ir pastebėjome, kad e, neapmokėtų neįvykdytų įsipareigojimų skaičius vis didėja. Tai turi ženklios įtakos biudžetui. Aš suprantu pono Mulderio nusivylimą ir aš tikrai atkreipiau dėmesį į tai, ką jis kalbėjo dėl audito rūmų problematiškos veiklos. Šio aspekto šiandien aš nenorėčiau aptarti, nes e, susirinkome čia tam, kad aptartume metinę ataskaitą, tačiau aš galiu pasakyti, kad jūsų pastebėjimai e, neliks nepastebėti. Tik porą žodžių pasakysiu. Klaidų mastais didėja visur, ypač turbūt jūs išskiriate žemės ūkio sritį kaip e, tokią ypatingą manome, kad egzistuoja galimybių ir Europos komisija ir valstybėms narėms nuodugniau padirbėti ir išsiaiškinti klaidų priežastis, giluminės priežastis. Aš jau keletą metų matau, kad bandoma yra nagrinėti, kaip galėtume sumažinti klaidų tikimybę. Deja, kol kas šis darbas neduoda rezultatų ir mes turėtume išsiaiškinti, kas yra neefektyvu ir e, viską turime iš esmės, e, problemas turime iš esmės pašalinti. Europos komisijos generaliniai direktoratai to požiūriu išsako nemažai abejonių, bet aš savo ruoštų galiu pasakyti, kad kol kas mes e, viso uh, paveikslo dar neturime dėl priežasčių. E, neturėtume šiandien pradėti metodinės diskusijos, e, kaip kai kurie parlamentarai, kad bandė. Aš noriu pakartoti, kad audito rūmai nepakeitė savo darbo metodikos. Mes tik ją atnaujinome, atsižvelgdami į apskaitos sistemų evoliuciją. E, audito rūmai pakeitė savo darbo pobūdį taip, kad atspindėtume apskaitos e, sistemų realybę. Dabar atnaujinę savo darbo sistemas e, galime būti tikri, kad pateiksime ataskaitas apie visas politikos sritis ateityje ir bendrai užtikrinsime geresnį duomenų palyginamumą, kaip kad jūs patys esate anksčiau prašę. Kiekvienais metais ar kas dviejus ar kas trejus metus audito rūmai savo darbo metodų nekeičia – Tačiau audito rūmai privalo e, sekti tarptautinius audito standartus. Mes turime išlikti profesionali, nepriklausoma institucija, besivadovaujanti tarptautinės apskaitos standartais. E, jeigu e, jiems pasikeitus paaiškėja, kad reikia gerinti mums savo veiklą, tai mes tą ir darome, atlikdami savo auditą, auditus. Bendrai aš galiu pasakyti, kad su jūsų komitetu bet kokius darbo pokyčius aptarėme ir su taryba tai nuolat aptarėme, kaip ir su komisija, niekam tai nebūna staigmena. Dar vienas ponios Gresler klausimas dėl e, klaidų e, mastų netikslumo, klaidų skaičių netikslumo. Aš manau, kad jums reikia pateikti aišku atsakymą. Mes nemanome, kad audito rūmų atliekama auditų rezultatai priklauso e, nuo to, kad, kaip yra laikomasi profesinių standartų. E, kaip žinote, Europos komisija neseniai priėmė reikalingas nuostatas, kurios numato e, ginčių procedūras tarp audito rūmų ir audituojamų institucijų. Audituojama institucija turi galimybę pateikti naujus faktus, naujus duomenis audito rūmams. Ir audito rūmai yra įpareigoti gavę naujus duomenis juos atsižvelgti. Tai yra mūsų prievalė. Ir yra buvę ne kartą, kaip, na, kai nacionalinės e, institucijos arba Europos komisija per ginčių procedūras pateikia papildomų įrodymų, papildomų domenų, į kuriuos mes atsižvelgiame. Galiu pasakyti, kad jokių intensyvių diskusijų su audituojama institucija nevyksta, jokių dėrybų nevyksta. Ir jeigu mes e, įvertiname uh, vienus ar kitus duomenis kaip klaidą ar nereguliarumą, e, tai e, galime paprašyti papildomų duomenų ir mes tuos naujus faktus įvertiname. Be jokių, kaip jau sakiau, intensyvių dėrybų. Aš manau, kad e, yra stengiamasi pasverti visus papildomus e, duomenys ir įrodymus, kuriuos pateikia e, ujituojama institucija. Tai yra mūsų profesinė prievolė. Ir paskutinis pastebėjimas – Ponios Andresen pateiktas klausimas. Ar e, klaidų skaičiai didėja dėl e, pasikeitusios imčių procedūros? Mes galime pasakyti tik, tik tai trečdalis e, padidėjusių klaidų yra susijusių su e, metodika. 0,3 procentai, aš apie tai kalbėjau pradžioje, yra susijęs su imtimis. Aš manau, kad e, Bendrai klaidų skaičiai didėja dėl įvairių kintamųjų, kurie nebūtinai čia buvo atspindėti. Jeigu norėtumėt palyginti 2011 ir 2012 metus, e, ne, neatsižvelgiant į metodikos pakeitimus, tai pamatytume, kad nuo 3,9 procentų pereitume prie 4,5 procentų. Pone Sondergaard, jūs kalbėjote apie klaidų dažnumą. Kaip jau e, sakiau, klaidų dažnumas pagal mūsų imčių procedūrą yra susijęs su nereguliarumais, kuriuos išaiškina auditorumai. E, ne kiekvienas toks pažeidimas yra nagrinėjamas. Nagrinėjame tik tai tas klaidas, kurios mūsų nuomonė yra reikšmingos ir kurios yra rimti pažeidimai. Tos informacijos aktualumas atsižvelgiant į klaidos dažnumą yra svarbus išsiaiškinant e, sritis, kuriuose klaidų rizikos masas yra didžiausias. Ir dėja tai yra susijęs su žemės ūkiu, regionų politika ir kaimo plėtra. Bet aš nepainiosiu tų dalykų, nes e, čia yra daug skirtumų. Galbūt kai kurios klausimus praleidau, e, paskui vėlai galėsiu atsaky... vėliau galėsiu atsakyti jums raštu, bet dabar, ponė pirmininkė, aš turiu baigti ir esu pasirengęs atsakyti į vėlesnius klausimus. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už atsakymus. Dabar komisaras gali pasilikti ilgiau ir keturi parlamento nariai, kurie dar yra sąraše, galėtų dabar po minutę pakalbėti, kad galėtume dar galėtume išgirsti pono Kaldeiros atsakymus Ajala, Kalfin ir kiti. Ačiū pirmininkė. Labai gaila, kad turiu tik tai minutę nes norėjau nemažai pakalbėti, kaip sakė ponas Piperis, mes nepritarėme kai kuriems čia padarytiems pareiškimams, kai kuriems supaprastinimams, nors ir nekalbame apie metodiką čia, tačiau šioje ataskatoje matosi, kad pakeitimų padaryta ir aš manau, kad Svarbu apžvelgti ir metodiką, nes kitaip tie supaprastinimai netitiks tikrovės. Yra ir kitų detalių, kurios yra svarbios. Pavyzdžių yra iš socialinio fondo, na, Ispanijos pavyzdys rodo, kad tiek. Norime vykdyti ir e, darbo rinkos reformas, E, žinome, kad sunku Ispanijoje rasti darbą ilgesniam negu metų laikotarpį ir atminkime, kad 8 metais ištikusią krizę. Norėčiau paklausti pono Šemetos, ar atsižvelgta į tokius dalykus. Sąlygos socialiniam fondui buvo nustatytos tuo metu, tačiau jeigu pažiūrėsime į bedarbio pašalpą, tai, tai e, sąlygos yra gerokai pasikeitusios. Panas Piperis e, sakė, kad pagrindiniai tarėmėjai, kaip visada, yra Ispanija, Graikija. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į vieną detalę. Jeigu pažvelgsime į korekcijas, mokėjimų sustabdymus, tai 12 metais Ispanija e, Ispanijos korekcijos buvo mažesnės negu Vokietijos tų, tų e, atvejų, kurie buvo baigti. Taigi, ponia Piperi, reikia e, viską žvelgti atidžiai ir ieškoti problemų. Nepasant to noriu užduoti keletą klausimų. Jeigu pažvelgsime į santykinę sumas, pavyzdžiui, Ispaniją ar Graikiją ar kitas šalis, tuos įprastinius įtariamuosius, e, tarp jų yra ir e, naujųjų ES valstybių narių. Tačiau jeigu priklauso viskas ir nuo absoliučių sumų ir pagal jas reikia vertinti klaidas. Taigi, ar įmanoma pateikti kažkokiu būdu, santykiniu būdu pateikti tas, tuos skaičius? Ačiū, vietoje vienos minutės buvo trys minutės, toliau ponas Kalfinas. Ačiū pirmininkė. Taigi man liko dviem minutėm mažiau, ar ne? Kompensuojant e, ankstesnį pasisakymą pasistengsiu kalbėti trumpai. Žinoma, reikia imtis priemonių. Išanalizavus auditorumo ataskaitą noriu padėkoti pirmininkui Kaldeirai už labai aišku ataskaitos pristatymą. Prieš darant išvadas ir priimant sprendimus turime viską aiškiai suprasti. Ir todėl turime užduoti klausimų dėl metodikos pakeitimų. Problema ne patys pakeitimai, bet jie vyksta per dažnai, kai kurie kolegos jau kėlė šį klausimą. Kas yra man dar neaišku, ar kalbama apie išorės, išransinius mokėjimus, apie išorės veiksmus ir e, mokslinius tyrimus, kurie patiria šios naujos metodikos poveikį. Kaip dar pakeitimai dėl šankstinių mokėjimų patiria poveikį kitose ES programuose. Antra, jūs sakėte, kad e, institucijų padarytos klaidos yra kvantifikuojamos. Tai gali būti priežastis dėl padidėjimo. Taigi, vėlgi, kokia, ir, kok, kokia yra situacija kiekvienoje atskiroje srityje. Nes nežinodami, kas iš tikrųjų vyksta, negalime susidoroti su tomis naujomis uh, metodikomis. Jūs sakėte, kad poveikis yra 0,3 procentų tik tai dėl tos metodikos pakeitimo. Be to, jūs pateikite labai naudingą dalyką, tai yra lentelės, e, kuriuose atspindima naujų rekomendacijų vykdymo rezultatai. Matosi, kad e, daugeliu atveju priemonių imtasi pagal jūsų rekomendacijas, tačiau problemų vis tiek yra. Tai galbūt reikia e, nuoseklios analizės, kodėl įgyvendinus rekomendacijas vis tiek didėja e, klaidų lygis. Man neaišku, tai ką jūs minėjote, taip pat pirmininkė, nepanaudotos, nepanaudotos įsipareigojimų e, signavimai. Jūs sakote ataskaitoje, kad kitoje finansinėje perspektyvoje numatytos išlaidas orientuotas požiūris ir mes turime, aišku, partnerystės susitarimų ir taip toliau ir rezultatas bus svarbus iki 20 metų. Kai sakote, kad klaidų lygis sudaro 4,8 procento, ar tai reiškia, kad tai apskaičiuota remiantis visų 140 milijardų suma? Tai sudarytų virš 5 milijardų. Ar čia klaidos visų projektų lygių? Tai yra 6,7 milijardo eurų. Ne visiškai aišku. Na ir pagaliau parlamentui būtų naudinga, jeigu būtų įmanoma pateikti palyginimą su anksčia, ankstesnė finansinė perspektyva. Jūs aiškiai teisingai sakote, kad išlaidų uh, Mm, modelis e, atsakingas už skirtingus klaidų lygius. 9 metais buvo 3,3 procento, o dabar vėlgi padidėjo klaidų lygis. Ar galime palyginti su ankstesniu finansiniu laikotarpiu? Ar matome ir ten tokį patį kintamumą, kad galėtume paaiškinti e, tuos klaidučių, klaidų lygių kitimus? Ačiū. Ir paskutinis bus kolega Apinkas. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu e, pasiekti rekordą ir kalbėsiu dar trumpiau. Pirmiausia, ponai Mulderiui noriu pasakyti, kad 2004 metų spalio mėnesį buvo pirmas, paskutinis pozityvus DAS, kuomet buvo patvirtinta komisija. Aš dirbau komisiją tuo metu ir pamenu, kad 2006 metais klaidų lygis sudarė 7,5 procento. Man atrodo, kad problema yra dėl biudžeto pobūdžio. Mikro e, valdymo sėkimas per šį biudžetą rodo, kad problematiškiausios, problematiškiausios sritis yra tos, kurios pagristos subsidijomis, yra įvairiausių programų, ir tikslų, kur yra 52 tikslai, tik tai 8 iš jų gali būti išmatuoti. Tai nėra geras biudžetas. Dėl to klaidų lygis didėja, nes e, administracija yra silpna ir silpnas įgyvendinimas. Aš sutinku, kad e, trūksta sankcijų, tai taip, tačiau taip pat e, turime prisimti ir savo dalį kalties. Kai kurie šio komiteto nariai yra ir biudžeto komiteto nariai. O biudžeto komitete reikalavom vis daugiau asignavimus įpareigojimams, reikia vis daugiau, reikalavom vis daugiau pažadų duoti. Todėl nestebina ir atsirandantis sunkumai, nes biudžetui nuolat kyla spaudimas dėl mokėjimo. Todėl aš pritariu tarybos sprendimą Man atrodo, kad vyriausybės buvo teisios. Reikia mažesnio biudžeto, kuris būtų geriau gyvenimas negu dabartinės. Galiausiai noriu padėkoti auditorumams už puikų darbą. Mes e, vykdome tam tikrą patikrinimą pagal realybę, kurio reikėjo. Ir e, e, lauksime specialios auditorumo ataskaitos Tačiau manau, kad šiuo metu šiomis sąlygomis negalime suteikti birželio vykdymo patvirtinimo komisijai. Mėly kolegos, e, prašau jūsų supratimo. Pirmininkas Kadeira jau turi išvykti iš posėdžio, taigi labai trumpai suteikiam galimybę pasisakyti. Ačiū. Pirmininkė, jeigu jūs norite, aš galiu jums pateikti atsakymus raštu arba Galbūt e, bus galima surinkti ir klausimus, kur, kur būtų galima pasigilinti jūsų iškeltus klausimus. Keletas trumpų komentarų. Kuo skiriasi situacija nuo ankstesnės finansinės programos, ank, ankstesnio finansavimo periodo? Man atrodo svarbiausias dalykas yra štai koks Šiais metais teikdami savo metinę ataskaitą mes bandome pasakyti štai ką, nesižvalgykite atgal, žvelkite į ateitį. Dabar prasidės naujas finansavimo periodas, bus naujos finansavimo taisyklės, bus naujų prioritetų, naujų tikslų. Taigi mūsų žinia labai aiški. Mes turime turėti aiškius tikslus, turime nustatyti aiškius e, veiklos. E, indikatorius arba rodiklius, kuriais turėtumėm vadovautis nuo pat pradžių. Dėl to Europos parlamentas bus geriau apsiginklavęs, galės geriau stebėti, kaip viskas vyksta ir ginti ES piliečių interesus. Ko gero, būtent e, e, šiais argumentais Europos parlamentas ir turėtų vadovautis tvirtindamas biudžeto vykdymą. Labai ačiū už jūsų dėmesį, apgailestau dabar turiu išeiti, taigi gal negalėjau atsakyti visus jūsų klausimus. Ačiū pirmininkė Kaldeira, tikrai jūs suprantame. Uh, Mėly kolegos. Na, o dabar mūsų kolega Sebami pasisakys, tai yra paskutinis kolega. Na ir paskui mes suteiksime galimybę komisarui atsakyti į klausimus, sureaguoti į daugiau kaip 12 kolegų pasisakymą. Taigi prašom. Ačiū pirmininkė, atleiskite, kad pavėlavau, nes e, turėjau e, eiti į transporto komiteto posėdį. Aš e, norėčiau tarti keletą žodžių apie agentūras. Gavome metinio ataskaitą apie tas agentūras ir norėčiau kai ką atkreipti dėmesį. Visų pirma, EIT, Inovacijų ir technologijų institutas. E, auditorumai pateikė savo nuomonę ir ten kalbama ir apie audito sertifikatų e, kokybės trūkumą. Tai kelia susirūpinimą. Toliau nuostata dėl e, audituotų pagrindinių operacijų. Tai taip pat kelia susirūpinimą. Dar noriu pasakyti, kad yra ir nauja agentūra EOSO ir tai yra su prieglapščio prašymu susijusi agentūra. Taip pat dar noriu paminėti ir Europos geležinkelio agentūrą. Mes e, manome, kad reikėtų kažkaip derinti vykdomus darbus. Ir vasarą mes nusprendėme, kad visos decentralizuotos agentūros turėtų nuolat renkti vertinimo ataskaitas ir jas teikti. Dabar dėl laiko terminų mes e, žinome, kad, kad iki lapkričio 26 dienos galime teikti savo komentarus dėl Europos geležinkelio agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimo. E, gruodžio pradžioje reikės apsispręsti. Paskui vyks klausimai. Tai ko gero jau atsitiks 2014 m. sausio mėnesį. Na ir dar norėčiau jūs informuoti apie štai ką. Mes jau dabar galime įvardinti keletą agentūrų, dėl kurių vyks klausimai. Tai yra IAA e ir taip pat e, e, vyks klausimas ir dėl pagrindinių teisų agentūros. Mano minėtos dvi agentūros buvo atsidūrusios tarsi po auditorumų padidinamuoju stiklu. Ta galėčiau pasakyti ir apie Frontex, ir apie um, prieglopščio biurą. Tos agentūros, kurios praeitįje nesusilaukė savo biudžeto vykdymo patvirtinimo, turėtų mums pateikti informacijos, kaip jos e, sugebėjo e, pakoreguoti e, situaciją. Ta galėčiau pasakyti ir apie CEPOLą, ir apie kitas agentūras. Aš taip pat norėčiau, kad būtų surinkti klausimai ir apie tokias agentūras. Na ir galiausiai. Dėl to agentūrų, kurių problemos jau buvo išspręstos, galbūt ir nereikės klausimų. Be abejo, ir šiais metais komisija turėtų pristatyti kelrodį planą. Taigi tiek apie agentūrų biudžetų vykdymo patvirtinimo. Baigdamas noriu padėkoti audito rūmams už visą nuveiktą darbą rengiant metinę ataskaitą. Ačiū. Labai ačiū, mėly kolegos, mielos kolegės. Įvyko tikrai labai išsami diskusija. Buvo pateikta nemažai klausimų iš kai kuriuos jau atsakė audito rūmų pirmininkas, tačiau buvo ir klausimų, kurie buvo skirti konkrečiai komisijai, taigi aš dabar norėčiau suteikti žodį komisarui. Šiame tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Prašom, gerbiamas komisarė, žodis jums. Uh, Labai ačiū. Norėčiau visiems padėkoti už išdėstytus klausimus. Ir pirmiausia, bendro pobūdžio pastabų turėčiau. Reikėtų nepamiršti pirmiausia, kad pagal audito rūmų audito rezultatus daugiau negu 130 milijardų ES biudžeto išlaidų buvo e, padaryta absoliučiai teisingai. Tai labai svarbu nepamiršti, e, būtinai tai atsižvelgti. Kitas dalykas. Neturime palyginimų nei su viena valstybė nare, kad e, galėtume pasakyti, apie ES biudžetas yra panaudojamas geriau ar blogiau negu valstybėse narėse, nes e, valstybėse narėse atitinkamų tokių pačių e, tikrinimų nėra atliekama. Nė viena valstybė narė netaiko tokių pat metodų kaip audito rūmai ir neįvertina nacionalinio biudžeto panaudojimą pagal tas pačias taisyklės, kurios leistų mums padaryti palyginimą tarp valstybių narių ir ES, kad galėtume pasakyti, ar ES ar valstybės narės geriau valdo savo biudžetą. Mes e, e, neseniai konferencijoje girdėjom Junktinio Amerikos valstijų atstovus. Jie sakė, kad jų e, klaidų skaičius yra maždaug toks pat kaip čia ES biudžete. Dar vienas svarbus pasivėjimas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Nekalbame apie apskaitą. O Europos komisijos e, e, apskaitoje per pastaruosius šešerius, septynerius metus nėra jokių esminių reikšmingų klaidų. Bet kokioje įmonėje, jeigu apskaita yra švari, tai investuotojai gali visiškai e, pasikliauti informaciją apie šios bendrovės, šios įmonės poziciją. Taigi galime didžiuotis Europos komisijos apskaitą. Nėra taip jau lengva ją vesti, žinant, kokia įvairia pusė yra mūsų veikla, kiek daug skirtingų operacijų Europos komisija atlieka, panaudodama ES biudžetą arba surinkdama įplaukas į jį. O dabar aš norėčiau pereiti prie kitų pono Piperio ir e, kitų parlamentarų klausimų. Pone Piperė, aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai dėl e, tikslų, kuriuos turime taikyti biudžeto įgyvendinimo procedū, tvirtinimo procedūrai. Ir aš norėčiau su jumis asmeniškai aptarti visus šiuos aspektus dėl e, ankstesnio biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo rekomendacijų įgyvendinimo. Galiu pasakyti, kad dalis jų jau yra įgyvendinta. 318 e, straipsnio ataskaita Europos komisijos buvo pateikta šiemet žymiai anksčiau negu ankstesniais metais ir jos turinys taip pat gerokai patobulėjo. Tačiau neketiname čia jau sustoti. Kaip tik dabar Europos komisija rengia išsame veiklos vertinimo sistemą kuri apims visą grandinę nuo valdymo planų iki metinių veiklos ataskaitų. Taip pat bus apimta e, apibendrinimo ataskaita ir galiausiai vertinimo ataskaita. Ir po to užtikrinsime visų šių grandžių nuoseklumą. Aš, žinoma, atsižvelgsiu jūsų pastabas, kad reikia geriau sustruktūrinti mūsų veiklą, e, veiklos vertinimą, kad jis būtų tiesiogiai susijęs su ES biudžetu. Tai yra labai svarbus pastebėjimas ir mūsų, mes to būtent ir siekime. Buvo pateikta daug klausimų dėl finansinių korekcijų, ar jas ir deramai atsižvelgiam ar ne, kas gali būti padaryta ateityje. Pirmas dalykas kurį aš norėčiau išskirti, yra tas, kad dabartinė finansinių korekcijų sistema yra taikoma pagal turimus teisės aktus, kurie buvo šiame parlamente ir taryboje priimti ir kurie yra taikomi. Mes negalime išrasti kažko naujo, kas neatitiktų atitinkamų teisės aktų. O dabar galiojantis teisės aktai aiškiai sako, kai Europos komisija E, numato finansinės korekcijas ir valstybė narė atlikti tas finansinės korekcijas sutinka, e, gali būti lėšos panaudojamos kitiems projektams, nes tai yra numatyta ES teisės aktuose. Taigi tokia sistema dabar galioja, bet tai nereiškia, kad mes neapsaugome ES biudžeto primesdami finansinės korekcijas. Nes iš tiesų valstybių narių išlaidos, kurios buvo padarytos neteisingai arba su klaidomis, e, gali būti koreguojamos e, priverstinai ir tie projektai e, gali būti išbraukiami iš projektų finansuojamų iš ES biudžeto sąrašo. Pone Gressler sakė, kad nesutinka su tuo, kad yra apsaugomas ES biudžetas, bet neapsaugomi nacionaliniai biudžetai su, nacionalinė, su finansinėmis korekcijomis. Bet turėtume suteikti tam tikrą atsakomybę ir valstybėms narėms bei jų parlamentams. Nacionaliniai parlamentai ir valstybės narės taip pat turi suprasti, kad kai komisija numato e, finansinę korekciją ir reikalauja jos iš valstybės narės, o valstybė narė net susigražina tų pinigų iš galutinio naudos gavėjo, tai būtent nacionalinis parlamentas turi vertinti aplinkybės ir išspręsti atitinkamą problemą. Dėl ateities perspektyvų. Aš puikiai suprantu, kad ateities e, teisės aktai reglamentuojantis būsimą e, finansavimo laikotarpį numato grynąją finansų korekciją. Tai yra labai didelis žingsnis į priekį. Tarp kitko, e, Europos komisija numato grinasias finansinės korekcijas specialiems atvejams, kai Europos komisija sutinka su finansinė korekcija ir kai valstybė narė sutinka, Europos komisija atitinkamai elgesi. Daugelio atveju valstybės narės sutinka su finansinių korekcijų būtinybė. Per kitą e, programinį laikotarpį taisyklės, jeigu jos bus patvirtintos ir kaip dabar numatyta, bus žymiai griežtesnės tuo klausimu ir juose bus pasakyta, kad jeigu pateikus e, sąskaitas paaiškės, kad yra nereguliarumų, yra pažeidimų išlaidose, tai Europos komisija gali primesti grynąją finansinę korekciją. Aš labai atidžiai klausiausi pono Piperio kalbos, mūsų pranešėjo kalbos. Jis sakė, kad reikia e, šį procesą paversti automatišku. Šiuo metu Europos komisija ir rengia uh, E, deleguotojo teisės akto projektą, e, kuris taip pat yra e, susijęs su busimais teisės aktais. Tas projektas numatys galimybę išspręsti gerbiamo pranešėjo įvardintas problemas. Dėl vadinamųjų blogųjų mokinių ir to, kad kai kurios valstybės narės yra kaltos dėl didžiosios dalies klaidų. Su visomis tomis valstybėmis Europos komisija jau yra parengusi veiksmų planus, kurie leis e, išspręsti e, specifines valstybėms problemas. Pavyzdžiui, paimkime žemės ūkį. E, mano kolega, komisijos narys Čiolos, jau pradėjo bendradarbiauti su atitinkamomis valstybėmis narėmis, aptariant konkrečius veiksmus, kurie leistų pašalinti e, trūkumus išsiaiškintus per ankstesnių metų audito rūmų auditą. Mes suprantame, kad jūs, politikai, norite e, greitų rezultatų iš tokių veiksmų. Tačiau būkime realistai, valstybėse narėse pradėti E, nagrinėjimai, veiksmai e, negali duoti rezultatų nedelsiant. Jiems reikia šiek tiek laiko. Ir aš įsivaizduoju, kad šiuo metu įgyvendinami veiksmai prisidės prie e, klaidų skaičiaus sumažinimo ateityje. Tarp kitko, jeigu kalbam konkrečiai apie Ispaniją ir Ispanijos institucijas, tai jos e, pagal tuos veiksmų planus jau pakoregavo operacinės programas, veiklos programas, e, įvertino e, tinkamumo finansuoti taisyklių sudėtingumą. Ponas Garis taip pat kalbėjo apie tą vadinamąjį perteklinį reglamentavimą, gold plating. Ispanai tą problemą taip pat sprendžia ir šiuo konkrečiu atveju nacionalinės institucijos dirba tikrai aktyviai. Atsakant į ponios Ajalos Sender klausimą dėl e, išlaidų socialiniams fondams konkrečiai ir užimtumo sąlygų gerinimo. Aš galiu pasakyti, kad šiuo atveju kalbame apie nacionalinės taisyklės. Tai nėra Europos komisijos nustatytos taisyklės. Nacionalinės administracijos struktūros tas taisyklės sukūrė ir pačios jų nesilaiko. Manau, kad tokiu būdu mes paraginame valstybės narės supaprastinti susikurtas taisyklės ir, kaip aš jau sakiau savo žanginėje kalboje, tos valstybės narės, kurios e, aktyviai naudojasi atsiveriamomis galimybėmis ir e, pritaiko supaprastintus kaštų modelius, e, rizikuoja padaryti kur kas mažiau klaidų negu tos valstybės, kurios taiko sudėtingas taisyklės. Bart Stas ragino sukurti išsamų veiksmų planą, kad galėtume e, pašalinti trūkumus. Mes jau dabar bandome išsiaiškinti, kokias pagrindinės problemas reikia pašalinti, kad padėtis pagerėtų. Dėl metodikos pakeitimo Be abejonės mes e, neabejojame e, dėl audito rūmų darbo metodų pasikeitimo. Mes jų nekvestionuojame, nes manome, kad patys audito rūmai už tai atsakingi. Bet tie pokyčiai turėjo esminių, esminės įtakos galutiniams rezultatams, ypač e, tais atvejais, kai nuosios taisyklės buvo pritaikytos informacijos valdymui. Mes žinome, kad e, jeigu audito rūmai būtų vadovavęsi tokiais pat darbo metodais išorės e, santykių ar mokslinių tyrimų srityje, tai e, e skaičiai atspindintis padėti tose dviejose srityse atrodytų geresni negu yra dabar, lyginant su ankstesniais metais. Ir tada išorinių santykių ir mokslinių tyrimų E, paklaidų klaidų skaičiai būtų mažesni negu uh, auditorumų nustatyti skaičiai anksčiau. Sakoma, kad e, iš 3,3 procentų klaidų skaičiaus 3,2 procentiniai punktai yra susiję būtent su metodikos pasikeitimu. Panašiai yra ir e, kitose politikos rytise. Taigi galima pasakyti, kad darbo metodų pasikeitimas turėjo ženklios įtakos e, tiesioginiam valdymui. Metodiniai pokyčiai vyko daugiausia tiesioginio valdymo srityje. Janas Mulderis kalbėjo apie žemės ūkį, jo problemas – ir sakė, kaip čia yra, kad e, klaidų skaičius daugiausia didėja žemės ūkija. E, ši problema mums rūpi ir galiu pasakyti, kad kolegos labai glaudžiai bendradarbiausių su valstybėmis narėmis, bandydami išsiaiškinti giluminės problemų priežastis. Ponas Čiolos ateis į jūsų klausimą ir paaiškins detaliai, kokia yra padėtis pritaikant naujasias priemonės tam tikrose valstybėse narėse žemės ūkio srityje. Nes e, tas sritis, kaip žinia, yra žymiai e, labiau finansuojama negu kitos sritis. Grįžtu prie ponios Andrėsen klausimų dėl klaidų tiesioginėme valdyme. Iš tiesų, klaidų masto padidėjimas tiesioginėme valdinė, valdyme iš esmės išplaukia iš metodikos pokyčių. Jeigu tai nebūtų buvę padaryta, to tie klaidų skaičiai būtų žymiai mažesni. Dėl iš ankstinio finansavimo, vadinamojo prefinansavimo, norėčiau grįžti prie audito rūmo ataskaitos, kurioje yra išsakoma, kad e, susirūpinimą kelia e, iš ankstinis finansavimas ir jo didėjimas išorinių santykių politikai. Aš norėčiau priminti, kad išorės santykiai yra vienintelės rytis, e, kuriai e, bendrėjai teisės aktų rengėjai e, nutarė skirti dvi iš anksinio finansavimo priemonės, vieną po kitos, nesulaukus atsiskaitimo už pirmąją ir e, dėl to ir padidėjo iš ankstinio finansavimo skaičiai šioje konkrečioje srityje, išorės santykių srityje. Na ir toliau, aš manau, daug, kad daug mažiau ir atsakiau jūsų klausimus. Ir dabar e, kaip tik mes pradedame biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo procedūrą. Tarp kitko, ponas Voganas e, klausė dėl veiklos vertinimo e, rodiklių. Aš manau, kad aš jau apie tai kalbėjau. Labai greitai Europos komisija jums pateiks dokumentų, kuriuose tam tikros tarnybos bus įpareigojamos sukurti e, valdymo ir kontrolės grandinę pagrįstą veiklą Europos komisijoje. Labai ačiū, ponia komisarė, už baigiamasias pastabas. Dabar pateiks mūsų pranešėjas Markus Piperis. Ačiū. Labai trumpai dėl to, ką pasakė kolegos. Na, aš manau, kad jie iš esmės pritarė ir tam, ką aš kalbėjau. Tikrai manau, kad dar apie daug ką reikia diskutuoti ir ieškoti kompromisų. Tačiau man vienas dalykas čia labai svarbus. Nemanau, kad reikėtų prikalti prie gėdos stulpo Ispaniją ar Graikiją. Jeigu mes kalbame apie automatinį mechanizmą, tai jisai teoriškai galiotų visoms šalims. Ta galėčiau pasakyti ir apie Vokietiją. Tarkim, Zarland federaciniai žemė taip pat gali grėsti mokėjimų sustabdymas. Taigi, visom šalim turėtų būti taikomas tas automatinis korekcijų mechanizmas ne vien tik tais tam tikroms konkrečioms šalims. Dabar dėl auditorumų dar viena pastaba. Nenorima e, teikti ataskaitų apie šalis, bet galbūt reikėtų atidžiau pažvelgti tą šalis, kurios turi federalinę struktūrą. Federacinę struktūrą, pavyzdžiui, kad ir Vokietija. Į Vokietiją reikėtų atidžiau pažvelgti taip pat ir į Ispaniją, kurios e, sudėtis irgi federacinė. Manau, kad e, audito rūmai e, galėtų tai atsižvelgti. Na ir galiausiai kreipiuosi į komisarą. 95 procentai tai yra teigiamas vertinimas, bet lieka 5 procentai. Ir 70-80 procentų atveju tai yra tos pačios klaidos, tos pačios šalis. Tai mes turėtumėm dėti daugiau pastangų, siekdami išspręsti likusius 5 procentus atvejų. Na ir galiausiai noriu kuo nuoširdžiausiai padėkoti už tikrai labai intensyvę diskusiją. Ačiū auditorumams, ačiū ir komisijai ir tikrai tikiuosi, kad bus labai ambicinga biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra, kad ją galėsime netrukus pradėti. Ačiū. Kągi, artėja prie pabaigos mūsų rytinis posėdis. Norėčiau padėkoti visiems dalyviams. Ačiū audito rūmų pirmininkui, e, taip pat ir komisarui Šemetai. Mes dar turėsime pakankamai galimybių, kai vyks biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra, apie daug ką pakalbėti. Tikrai manau, kad e, reikia pagalvoti ir apie tai, kad galbūt klaidų atsiranda dar, dar labai komplikuotų, sudėtingų taisyklių, galbūt kai kurias taisyklės būtų galima supaprastinti. Aš ne vienerius metus laikausi tokios pozicijos. E, taip pat e, noriu ir padėkoti ir e, kolegijai Greslė. Ačiū ir pranešėjui, visiems kolegoms. Tuo baigiu e, viešąjį posėdį, bet prašau salėje pasilikti koordinatorių tam, kad mes nedalsdami galėtumėm pradėti koordinatorių posėdį. Taigi labai ačiū visiems ir dabar prašyčiau visų svečių um, leisti mums toliau tęsti uždarą koordinatorių posėdį. Ačiū visiems.